Okay, dear colleagues, please do sit down. We will... Mėly kolegos, prašom sėsti, pradėsime. Kaip mūsų pirmdirbans vadyje, o turi kitų svarbių reikalų, aš turėsiu jį pakeisti šį rytą. Pirmasis Mūsų programos punktas yra darbų tvarkės tvirtinimas. Norėčiau paklausti, ar kas nors prieštarauja. Žaliųjų grupė prašo tam tikrą dėl, kvantį, dėl kadmijo pakeitimų, bet man atrodo, kad šito klausimu kalbėsime rytoj iš ryto. Jeigu turite prieštaravimų darbo tvarkiai, turint galvoje šitą žaliųjų prašymą, jeigu ne, laikau, kad darbo tvarkė patvirtinta. Antrasis punktas - pirmininko pranešimai. Pirmasis pranešimas - tai dvi sekcijas klausimų klausimai Tai čia Agri komitetas, taip pat Ambi, e, Sveti ir Endi komitetai dalyvaus. 11 gegužės vyks pirmadienį 3 val. po pietų. Jan 4.2 šitoje pačioje auditorijoje, toje pačioje salėje. Kviečia visus dalyvauti, man atrodo, kad tai labai svarbus klausimas, nes ko gero pirmasis, pirmoji diskusija, kuri bus rengiama piliečių iniciatyva, todėl aš skatinčiau visus dalyvauti. Tai išplitinis NV posėdis, jisai vyks Strasbūrė pirmadienį 18 gegužės 7 val. vakaro. Pirmadienį bus pasikeistas nuomonėmis e, tarp vicepirmininkas Ševčevo. Kindly order and remembers to Turinio dialogo klausimų. Yra tam tikrų pakeitimų sekretorijate, norėtumėm informuoti jūs, kad, e, kad e, prisijungia NV sekretorijatą nuo pirmos gėlės. Like, uh, to warm you welcome her uh, this way. And thank you for your uh, for. Ir Taigi skatinčiau dalyvauti Envi komiteto uh, e, posėdžiuose dėl vertimo. Šiandien 21 kalba bus teikiamas vertimas išskyrus estų su gelbų kalbas ir galiausiai dėl elektroninio mūsų susitikimo. Taip, visą tai yra galima, taip pat posėdis bus transliuojamas, taigi tiem, kas domisi tuo, mūsų temą bus galima pasiklausyti elektroniniu būdu. Trečiasis punktas Tai yra posėdžio protokolo tvirtinimas. Tai yra 23-24 vasario posėdžio. Ar yra kokiu nors prieštaravimu? Jeigu būtų prieštaravimu, prašome jas pateikti sekretoriatoj pabaigoje mūsų posėdžio. Jeigu nėra iki pabaigos posėdžio, tada reikš, kad protokolas patvirtintas. Taigi pereikime prie ketvirtojo punkto. Tai projekto ataskaita dėl medis, veterinarinių vaistų, medicininių produktų. Labai svarbus failas, paketas dokumentų. Na, pirmiausia, norėčiau pranešėjai duoti žodį, ponė François Groset. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šį rytą mes turime aptarti veterinarinių vaistų reglamento peržiūrą. Aš e, manau, kad tai yra labai daug apmantis teisės aktas ir e, dabar norėčiau pakomentuoti e, keletą aspektų, kurie man atrodo svarbus ir pakomentuoti tris prioritetus. Pirmas prioritetas tai yra kova su uh, rezistencija antibiotikams. Tai yra labai svarbi sveikatos e, apsaugos tema. Komisija pateikė pasiūlymą šito klausimu, tačiau man nuomonė tas pasiūlymas eina nepakankamai toli. Aš siūlau uždrausti profilaktiškai, prevenciškai naudoti antibiotikus, išskyrus tuos atvejus, kurie yra išimtiniai. Pavyzdžiui, e, per chirurginę operaciją ir taip pat 107 straipsnį norėčiau čia paminėti, kur kalbama apie e, pardavimą, apie e, gydimą kai kurios aspektus ir e, taip pat e, ir apie e, mik mikrobinį užkrestumą. Kitas dalykas, aš e, manau, kad reikia uždrausti pardavinėti internetu antibiotikus ir apskritai veterinarinis vaistus išrašomus e, pagal e, receptą. Aš tai siūlau, todėl kad pardavinėti internetu būna daug sukčiaujama, labai sunku atsekti E, vaistų pardavimo, tai yra esminis e, dalykas, kontroliuojant sektorių, nepaisant komisijos numatytų e, priemonių mažinti rizikos faktoriams vis dėlto praktiškai neįmanoma užtikrinti tinkamos kontrolės, todėl aš siūlau uždrausti 100 procentų. Daugumas iš jūsų pritarė tokiam uh, E, pasiūlymai, kuomet aš jį pirmą kartą pateikiau. Aš žinau, kad e, yra valstybių narių, kurios nori skatinti pardavimą internetu, tačiau turime elgtis racionaliai. Jeigu norime daryti pažangą, tai mes turime drausti pardavinėti šios vaistus per internetą. Turime taip pat skatinti mokslinis tyrimus ir inovaciją. Veterinarinių vaistų sektorius susiduria su uh, kai kurių veterinarinių vaistų trūkumų. Tad vaisto pramonė kai kuriais atvejais e, atsilieka, farmakologinės laboratorijos nebadnai suinteresuotos yra e, kurti naujus veterinarinius vaistus ir kartais jų pritrūksta. Todėl aš siūlau išplėsti naujų antibiotikų apsaugos laikotarpį pratesti iki 18 metų vietoj 14 metų ir pirminį apsaugos e, e, laikotarpį, kuomet e, vaistų taikymos, į vaistų taikymos rytį pakanka nauja rušis, taip pat siūlyčiau išplėsti iki padaryti ilgesnį, nes antraip bus susidurėma su dideliais sunkumais. Aš siūlau penkių metų apsaugos laikotarpį, kuris e, negalės būti kumuliuojamas tam, kad būtų e, galima arba tobulinti egzistuojančius vaistus, arba kurti e, naujus, galvojant taip pat ir apie generinius vaistus. Aš e, Manau, kad e, turime aiškiai suprasti, jog e, visuomenės sveikata ir reikalingų vaistų buvimas rinkoje yra susiję tarpusavėje dalykai. Aišku, jūs galbūt, e, kolegos, galbūt pabrėž vaistų sąnaudų aspektą, tačiau veterinarinių vaistų sektorius nėra identiškas vaistų taikomų žmogui sektoriui ir turime į tai atsižvelgti generinių vaistų pramonė yra suinteresuota inovacijomis, nes jeigu bus inovuojama, tai bus daugiau generinių vaistų, tačiau pramoniai reikia nuspėjamumo, reikia, kad jinai galėtų prognozuoti savo ateitį. Trečias prioritetas tai yra farmakologinis budrumas. Ir čia aš grįžtu prie komisijos pasiūlymo. Komisijos pasiūlymas e, E, koncentruoja, koncentruoja savo dėmesį ties rizikos e, faktoriais ir ties e, informacijos pateikų pranešimu. Aš manau, kad reikėtų geresnės pusiausviros, reikėtų numatyti periodinių ataskaitų pateikimo reikalavimą, bent jau pirmaisiais naudojimo metais, kuomet poveikis gali dar nebūti visiškai aiškus, kuomet e, vaistai jau gerai žinomi, kuomet e, jų poveikis gerai išstudijuotas, rizikos faktoriai gerai žinomi, tuomet galima e, numatyti tų periodinių ataskaitų retesnį teikimą. Tačiau norėdami sumažinti biurokratinę naštą, mes turime taip pat labai dėmesingai sekti šį aspektą. Toliau e, leidimų pateikti į rinką negaliojimo e, atvejai arba e, peržiūrimas kai kurių vaistų naudojimo remiantis moksliniais duomenimis, nes yra tokių atvejų, kuomet tokie leidimai yra teikiami, tačiau praktiškai vaistai nepateikiami į rinką. Ir jeigu taip atsitinka, tai gali būti todėl, kad tie vaistai nėra visiškai e, būtini. Todėl e, čia e, reikėtų įtvirtinti tą negaliojimo aspektą. Aišku, yra ir kitų krypčių, kurias aš nagrinėjau pranešimo projekte ir e, tos kryptis man taip pat atrodo svarbios. Tai yra būtent e, aplinkosauga, praeitą kartą aš jau sakiau. Taip pat e, vertinimas ir e, pakartotinis vertinimas pavojingų medžiagų norėčiau, kad e, komisija pateiktų per dviejus metus pasiūlymą dėl e, aplinkosauginių monografijų privalomo pobūdžio. Ir čia būtų remiamasi ne e, produ, produkto savoka, bet e, veikliosios medžiagos savoka, tai būtų kriterijas. Ir manau, kad dauguma kolegų pritartų tokiai sistemai. Kitas svarbus aspektas yra e, produkto savybių charakteristika ir, ir visų šitų dalykų harmonizavimas galėtų būti harmonizuojama taikant produktų klasių kriterijų. Ir tuomet konkurencija vyktų tik tai dėl, dėl kainos. Galbūt tai uh, nebūtų pats geriausias dalykas mažoms ir vidutinėms e, įmonėms, kurių veiksmų laisvė, jau kainos maržas yra mažesnė. Todėl aš siūlau e, tokias naudojamos sąlygas, kurios būtų pirmas e, žingsnis į mažų ir vidutinių įmonių pusę. Kitas aspektas yra e, kas, e, kaskadų as, aspektas ir žmogui skirtų vaistų naudojimas e, veterinarinėme sektoriuje. Tai gali e, kelti riziką visuomenės sveikatai ir tai gali stabdyti inovacijas, nes yra nepageidautina eiti šituo keliu, mano nuomonė, todėl kad iš tikrųjų stabdom, stabdomi moksliniai tyrimai, inovacijos Ir todėl aš manau, kad čia reikėtų labai aiškios griežtos hierarchijos, kokie produktai galėtų būti naudojami, kuomet nėra konkretaus vaisto. Žmogui skirti vaistai galėtų būti naudojami kaip pats paskutinis įmanomas variantas, kuomet nėra jokių alternatyvų ir jokių kitų sprendimų ir galiausiai didmeninė prekyba. Komisijos pasiūlyme yra numatyta liberalizuoti tokios prekybos leidimus, aš siūlau harmonizuoti e, didmenininkų teisės ir pareigas, taip pat harmonizuoti sankcijas tais atvejais, kuomet yra nesilaikoma teisės aktų visą tai, kad būtų išvengta nesažiningos konkurencijos rizikos ir jeigu valstybėse narėse skiriasi teisinės nuostatos reglamentuojančios šį sektorių, tai e, tuomet galime įsivaizduoti, jog didmenininkai gali naudotis tokią situaciją. Ir kitas aspektas yra, paskutinis aspektas, e, esant išskirtinėms sąlygoms leidimų specialių leidimų prašymai. Tokia e, sistema turėtų būti taikoma, kuomet, e, pavyzdžiui, kyla epidemija ar yra kokios kitos ypatingos sąlygos, tuomet e, gali būti pateisinamas labai greitas naujų produktų pateikimas į rinką. Ir e, parduodant tokius, tokius vaistus, esant tokioms išimtinėms sąlygoms, duomenys, kurie yra surenkami, E, atliekant e, tą laikin, laikiną naudojimą, tie duomenys turėtų būti naudojami tam, kad paskui būtų e, suteikiamas nuolatinis leidimas naudoti tuos vaistus, nes nebūtina vėl iš naujo daryti įvairius e, bandymus ir testus laboratorijose. Tai leistų taip pat išvengti papildomos biurokratinės naštos. E, Tad aš pabandžiau e, dabar apibendrinti 150 pakeitimų. Labai sunku išsamei komentuoti visus aspektus, tačiau savo komentaruose aš bandžiau akcentuoti tai, kas mano nuomonė yra svarbiausia šiame reglamento peržiūros kontekste, o dabar e, labai džiaugčiausi, jeigu kolegos pateiktų savo komentarų. Ačiū. Dabar išklausėsime šešėlinio pranešėjo nuomonės, pradėsime nuo SRD šešėlinio pranešėjo Sipienės Esko. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją atlikus tokį puikų darbą. Ačiū už bendradarbiavimą. Pranešimo projektas labai platus, atsižvelgta į daugelį mano pastabų, todėl paminėsiu tik tai labai um, konkrečius kelias dalykus. Siekiant išlaikyti visus uh, leidimų kanalus, manau, tai būtina tam, kad gerai veiktų na, bendrą rinką, tai uh, reikia suteikti įmonėms galimybę naudoti centralizuotą uh, procedūrą paralelinės importo. Um, sistemos ir platinimas veterinarinių vaistų, tai yra svarbu. Ir siūlyčiau netgi, kad importo leidimo e, formoje nurodyti netgi veiklesias medžiagas, kurios yra naudojamos. Aš esu už tas priemonės, kuriamis būtų kumuojamas atsvarmo antibiotikams, įskaitant e, sugriešintus reikalavimus įsigyti vaistus internetu. Taip pat reikia remti žemės ūkio veiklą, kai tai prisideda prie atsparumo antibiotikams mažinimo reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad ūkiuose tai turėtų būti naudojama kaip rutininė prevencinė priemonė. Na, o kalbant apie duomenų rinkimą, apie antimikrobinį atsparumą, tai būtų naudinga turėti duomenis apie rušis, gydamas ligas ir kartu na, informacija turėtų būti apie tai, kaip tai buvo gydama. Taip pat, manyčiau, reikėtų stęsti problemą susijusią su atsparumu antibiotikams trečiosiose šalise, kad būtų galima pasiekti geresnio bendro rezultato. Kaip anksčiau minėta šiame komitete, manau, kad labai svarbu būtų patikslinti, kad e, maisto produktai gaminami iš gyvūnų, kurie naudojami klinikiniams tyrimams, galėtų patekti į maisto grandinę, jeigu tik valstybės narės turi sukūrusios e, atitinkamą e, išėmimo iš rinkos laikotarpio. Taip pat e, reikėtų galimybės e, įmonėms pateikti papildomą informaciją dėl saugumo priežasčių, dėl pakuočių. Pakartosiu, kad komisija turi e, pagalvoti, kaip būtų galima peržiūrėti sutikimo sistemas. Valstybėse narėse turint galvoje, kad tai turi įtakos žmonių, gyvūnų sveikatai, todėl uh, Labai svarbu, kad visos valstybės narės būtų įdėgusios priemonės, kaip e, būtų galima tinkamai e, utilizuoti pasibaigusio galiojimo vaistus. Kalbant apie e, techninius dokumentus, reikia pasiekti tinkamos pusiausvėros tarp inovacijų galimybių ir prieinamumo veterinarinių vaistų. Pranešėjai siūlo pailginti laikotarpį nuo 3 iki 5 e, e, prekybos leidimo, tai turėtumėm nesumažinti saugumo standartų, todėl tai remčiau komisijos pasiūlymą šio klausimo ir siūlyčiau pasilikti prie 3 metų laikotarpio. Kita vertus, e, pritariu 42 pakeitimui, ten yra numatytas e, techninių dokumentų e, apsaugos laikotarpis jau naudojimo produktų. Dėl ženklimo nepritarčiau komisijos pasiūlymui, kur mm, bandoma į tą patį um, lygmenį sudėti žmonėms skirtus vaistus ir gyvūnams skirtus vaistus. žmonėms skirtų vaistų naudojimas tai būtų kraštutinė priemonė ir pritarčiau peržiūros sistemai pagristai veikliosiam medžiagom ir, ir įskaitant veterinarinius vaistus, teik, teiksiu tą linkmę ir pakeitimų. Ir galiausia tai buvo, apie tai buvo kalbėta Envi komitete harmonizavimas pagal SPC klasę labai problematiškas dalykas, todėl aš e, pritarčiau, kad reikėtų suderinti naudojimo sąlygos panašių veterinarinių vaistų. Dėkui. Ačiū. EKR frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Grostet. Darbas buvo didžiulis, sudėtingas, tema nelengva. Ir labai nelengva reglamentuoti šitą temą. Skaitant pranešimą, krenta į akis e, keli dalykai, kuriuos reikia taisyti, ypač e, kai kalba eina apie pavadinimus, nes iš tiesų kalba eina ne tik tai apie veterinarinius vaistus, e, kaip matome iš septinto pakeitimo. Tai sėtusi ir su kai kuriais e, kitais aspektais, pavyzdžiui, e, receptai, kiti dalykai. Tai reiškia bet kurį, bet kurio veterinaro šešame recepte. Ir e, kaip kai kurios savokos nepakankamai komisijos apibrieštos, todėl reikėtų tai tikslinti, kad būtų galima išvengti painiavos vėliau. Turime būti e, protingi, kai kalba eina apie tokių vaistų naudojimą. Visa tai jau yra reglamentuojama per prekybos leidimus tokių produktų kaip antibiotikai. Tikslinga būtų patikslinti tuos dalykus, kurie yra susiję su antimikrobiniais produktais. Sveikinčiau visas priemonės, kurios skatintų e, centralizuotą, centralizuotos procedūros taikymą. Tai padėtų įdėkti bendras e, prieigos kontrolės e, sistemas. Yra naujų elementų, pavyzdžiui, veikliosios medžiagos, e, jų vaidmuo veterinarinėse vaistuose, ypač kalbant apie mografinės sistemas. Manyčiau, kad tai įdomi mintis. Kita nauja mintis, kurią būtų sunku reglamentuoti, bet tai dažnai naudojama, tai yra prekyba internetu. Prekyba internetu, ypač re, receptiniais vaistais, yra didžiulė problema, ypač e, farmakologinio budrumo požiūriu, kadangi tai gali uh, lemti pavojų visuomenės veikatai, nes e, atsparumas antibiotikams didžiulė problema. Klausimas toks, ar draudimas būtų veiksmingas? Manyčiau, tokį klausimą turėtumėm užduoti informacinių technologijų specialistams. Priežiūra galėtų būti tikrai problematiška, taip, taip pat ir sankcijos. Na, o kalbant apie centralizuotą domenų bazę, iš esmės pritariu, tačiau manau, kad realistiškiau galbūt būtų numatyti e, geresnį MA veikimo struktūrą. Čia turiu galvoje UNESCO pranešimą ir e, manyčiau yra galimybė EMA numatyti vieną teisės aktą, o nedaryti nuorodas įvairiose teisės aktuose. E, toliau dėl paralelaus platinimo vaistų, importo eksporto Dar laukia ilgas kelias, nes iš tiesų labai nemažai piknaudžiaujama, yra, yra labai daug prieštarų, kalbant apie paralelinės sistemas. Čia laukia e, daug darbo ir mūsų, ir, ir komisijos, kuri turėtų atlikti tai, kas jai priklauso. Saugumas, žinoma, tai labai svarbus aspektas, turime apie jį galvoti, tai akivaizdus prioritetas. prevencinės e, priemonės. E, jų taip pat labai reikia. Niekada nebus per mažai. Čia e, daugiausia kalba eitų apie utilizavimą. Utilizavimas esminė problema. Veterinarinius vaistus ypač sunku yra utilizuoti. Todėl manau, kad turime padaryti viską, kad tai išgrynintumėm. Ir čia reikėtų taikyti tas pačias sąlygas, kaip ir žmonėms skirtiem vaistam. Tai reikėtų labai aiškiai na, nurodyti. Turime taip pat galvoti, ką daryti su tais atvejais, kai atsisakoma išduoti prekybos leidimus, ypač antibiotikams. Procedūra turėtų būti labai aiškiai apibriešta ir visi suvokame, kad e, gyvūnams e, naudojami antibiotikai turi didžiulės įtakos visuomenės veikatai. Ir čia akivaizdus e, ryšys tarp naudojimo žmonėm ir uh, E, gyvūnams procedūra turi būti labai gerai e, reglamentuota, apibriešta, e, kad būtų galima apibriežti visas rizikas, kurios kiltų tais atvejais, kai suteikiamas leidimas ir atsisakomas kontrolė ir patikros. Tai labai svarbu ir didmeniniai priekybai, ir mažmeniniai priekybai. labai daug apie tai maščiau, ypač apie mažmeninę prekybą. Ir manau, kad galbūt reikėtų numatyti maksimalų skaičių vienam prekybos leidimui. Galbūt reikėtų kažkokios tai ribos. Uh, ir kai būtų peržengta tam tikra e, kvota, nebebūtų galima išduoti daugiau leidimų. Nežinau, kaip tai būtų galima išspręsti, tačiau turėtume apie tai pagalvoti. Dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjai. Ačiū. Dziękuję bardzo, pan Labai ačiū. Ir toliau Alde grupės pasisakymas, ponia Paulsin. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti panė Grostėt už labai gerai atliktą darbą. Iš tikrųjų, labai vertinu tuos pakeitimus, kurie buvo pateikti ir kuriais bandoma padaryti tam tikras pakeitimus, nes tiesiog a, paaišk, labiau paaiškėja turinys. A, mes kalbame apie supaprastinimą aiškesnį tekstą. Tai labai svarbu, kad mes iš tikrųjų atkreiptume dėmesį tai, a, kai pradėsime jau įstatymų kūrimo darbą. Turi būti labai viskas aišku. Taigi, teisės aktai turi būti labai aiškus ypač, kada mes turime galvoje visą tą spektrą teisės aktų. Na, in, mes kalbame apie vaisių pardavimą internetu ir jau pateiktas vienas iš pakeitimų, jie pateikė Žemės ūkio komitetas. Mes kalbame apie prevencinį gydimą, profilaktinį gydimą ir apie draudimą naudoti antibiotikus čia, kada kalbame apie atsparumą antibiotikams. Na, pasižiūrėkime naminius gyvūnėlius. Čia šitas veiksnys labai svarbu, kada kalbame apie galimybę užsikrėsti, nes jie gyvena su mumis, šalia mūsų. Norėčiau, kad mes čia įtrauksime visus gyvūnus. Jeigu mes kalbame apie poveikį aplinkai, manau, kad čia mes kalbame apie atsparumą tam tikrom bakterijom, kada kalbame apie vandenį, apie žemę, dirvą. Ir tai tampa vis didesnė problema čia mokslas tik tai pradeda jau spręsti šitą problemą, todėl kad mes neturime labai aiškaus vaizdo to, kas aplink mus darosi. Reikia būti nepaprastai budriems, nors iš tikrųjų dar nežinome, kaip elgtis, kaip daryti, bet reikia daug dėmesio tam skirti. Todėl turėčiau pasiūlymą dėl 65 pakeitimo kad mes ne tik tai kalbėtume apie sveikatos įvairias institucijas, bet taip pat būtų įtrauktos aplinkosauginės institucijos visose ES šalyse, ES lygmenių. E, taigi, e, aš turiu galvoje, kad e, visas būtų, jiems pateikiama lygiai tokia pat informacija vis, visoms joms. Taip pat galvoju, kad labai svarbu dar toliau žengti negu tai, kas nurodoma reglamente. Čia mes kalbame apie vaistų pardavimą, kad nebūtų leidžiama užsidirbti pardavinėjant tokius draudžiamus vaistus. Tai reikia būti ateityje, todėl kad įvairiuose valstybėse narėse taikomas skirtingos taisyklės. Ir baigiant. Norėčiau pasakyti vienas dalykas, kur man atrodo labai trūksta komisijos pasiūlyme. Ah, eh, tai yra atsakingo veterinarinių vaistų naudojimo taisyklės. Eh, čia didžiausias dėmesys kreipiamas į produktą, o ne į eh, gyvūnus ar žmonės. Ir manau, kad šitoksai požiūris visiškai absurdiškas. Mes neturime jokių medicinių produktų, kurie neturėtų poveikio gyvūnams žmonėms, aplinkai. Ir ypač neturime tokių vaistų, nes čia mes kalbame apie vaistus, kurie yra gaminami, kurie yra parduodami, būtent, kad darytų tam tikrą poveikį. Žinoma, mes kalbame čia apie technologinius dalykus, o ne apie gyvybę. Tai yra daug tokių nedidelių dalykų, detalių, Bet man atrodo, mūsų bendradarbiavimas iš tikrųjų yra pavyzdinis ir e, ponė Groset jau parlamente labai senai ir manau, kad būtent šiuo požiūriu mes padarėme didžiulę pažangą ir kad galime bendradarbiauti praktiniais klausimais, tai jau didelis žingsnis pirminė mane tai labai džiugina. Mes jau tiek pažengėme, kad jau supratome, kad visose sprendimuose reikia kompromisų, reikia siekti bendro sutarimo. Taip, dar kartą noriu pasveikinti jūs, nes jūs iš tikrųjų atlikote didžiulį darbą. Ačiū. Ir toliau, ponė Kijonin. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, labai ačiū pranešėjai. Taip, o puikiai atliktas darbas labai konstruktyvus, ypač turim galvoje komentarus, pageidavimus, kuriuos tiesiog girdėjome ir tikimės ieškame kompromisu. Man ypač patiko tai, kai buvo užtikrinta, kad kovoje su mikrobų atsparumu ir prevencinėmis priemonėmis, visą tai yra nepaprastai svarbu. Aš manau, kad galima būtų akcentuoti tai, kas šiandien valstybėse narise dažnai pamirštama, tai yra informacijos platinimas, skleidimas, o informacija šiandien ypatingai svarbu. Kartais pamirštame, kad reikia žmonėms nurodyti antibiotikų keliamą pavojų, kai kurių vaistų keliamą pavojų, kad vaistai turėtų būti vartojami tik tada, kai jų iš tikrųjų reikia. 81 pakeitime, manau, svarbu, kad, na, apskritai, visi pakeitimai kurie buvo pateikti, matote, kad valstybės, valstybės narėm kyla įvairūs poreikiai. Ir uh, mes kalbame apie na, atstumus uh, skirtingus, apie prieigą prie uh, e, galimiau, reikalingų vaistų, apie tai, kaip toli, pavyzdžiui, uh, dirba veterinorius, ar lengva jį pasiekti, jeigu ūkis yra labai toli nuo uh, sakysime, veterinariaus, veterinarijos kažkokios tai institucijos dažnai diagnozė nustatoma telefonu. Jeigu žinoma apie gyvūnų būklę, jau buvo žinoma, galima ir išrašyti vaistus ir parduoti juos, ypač ūkininkams, kurie turi didelės bandas. Dažnai, bent jau Suomijoje, pasitaiko tokios situacijos, kai atstumas tarp vaistinės ir ūkio gali būti apie porą šimtų kilometrų. Taigi ta mintis, kad kad veterinorius važiuotų į ūkį, kad prirašytų vaistų ir tada ūkininkas 200 km važiuotų iki vaistinės, na, man atrodo, kad visą tai iš tikrųjų nerealu. Na, kada kalbame apie medikamentus žmonė, skir, skirtus žmonėms ir apie veterinarinius vaistus, čia veterinarijos e, produktų, veterinarinių vaistų e, rinkos yra labai nedidelis ir todėl e, čia kyla problemų. Reikia atsiminti, kad kai kalbame apie ar apie naminius gyvūnus, ar sportinius gyvūnus, ar ūkiai laikomus gyvūnus, na, yra skirtingi elgesi su jais. Ir manau, kad veterinarių negalima kaltinti tuo, kad jie nori suteikti savo uh, klientams uh, tinkamas paslaugas ir kad jie ieško vaistų prireikus, tad e, žmogus skirtų vaistų, jeigu veterinariniai arba gyvūnams skirti vaistai neprieinami arba jų tokių nėra. Uh, gera tai, kad e, buvo pabrėžta aplinkos apsaugos e, problema ateityje. E, na, tada nereikės jau vertinti, nereikės imtis tokių veiksmų, kurie gali susilpninti priežiūrai, pasakysime, vandens šaltinių ir tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas e, duos mums pačiu geriausiu rezultatu. Tačiau turiu pasakyti, kad labai sritis sunki. Ir dar kartą noriu pasakyti, kad ponė Grosės padarė iš tikrųjų didžiulį, labai profesionalą darbą. Ačiū. Toliau kalbės e, e, Tomis Hosling iš Žaliųjų grupės. Taip, norėčiau taip pat padėkoti poniai Grostet dėl atlikto darbo. Taip, mes sutinkame, kad labai daug fundamentalių dalykų buvo paliesta. Komisijos projekte nebuvo atkreiptas dėmesys į tam tikrus dalykus Dėl kad dabar mes naudojame dvigubai e, daugiau antibiotikų e, veterinarijos rytyje negu e, vartojame antibiotikus gydant žmonės. Ir tai reikėtų kreipti didesnį dėmesį. Norėčiau pasveikinti tą požiūrį, Grostet, kad turėtų būti skirtingai žiūrima į gydimą, į profilaktinės priemonės. nes dar kalbame apie e, tokį metafilaktinį, tai tarp tikro gydomojo ir profilaktinio e, gydymą. Na, mes daugiau taikome antibiotikus veikiem gyvūnam negu iš tikrųjų sergantiems. Todėl, kad jeigu kalbame apie tai, kad, ats, kad skirstome gyvūnus į sveikus ir sergančius, Čia vėlgi reikėtų kitaip klasifikuoti, kada jeigu mes perkame medikamentus internetu, čia mes sutarėme visi kad iš tikrųjų bus sunku prižiūrėti, bus sunku tikrinti ir man atrodo, kad šita problema visą laiką tik stiprės. Jeigu mums reikia kalbėti apie antibiotikus, apskritai apie veterinarinius medikamentus apskritai, E, dažnai tiesiog kalbama apie tai, kad e, čia siekime pelno ir tada masiškai gaminami šie tokie mediciniai produktai. Čia mes kalbame apie tyrimąjį darbą, apie leidimų išdavimą ir bandome palengvinti e, visą tai. Bet jeigu pasižiūrime į rezultatus, man atrodo, kad reikėtų nukreipti mokslinius tyrimus uh, E, kad tiesiog nepaliktume vien pramoniai nuspręsti, kokiu e, mokslinio tyrimu reikia. Kaip mes kalbame apie leidimų išdavimą, e, taip, čia man tiesiog kyla klausimas, kad galbūt kitos požiūris būtų teisingesnis, jeigu mes žiūrime į poveikį uh, aplinkai. Tai labai svarbus dalykas, ypač kai kalbame apie veterinarinius produktus ir ponia Grostet labai teisingai palėtė tą programą, bet man atrodo, kad dar nepakankamai toli buvo pažengta. Man kyla abejonių. Prieš 2003 metus mes nekalbėjome apie poveikį aplinkai. Dabar, kai matome kad uh, įvairiausiais būdais visi šitie medikamentai daro poveikį aplinkosaukai. Uh, e, pavyzdžiui, Vokietijoje, kai mes kalbame apie uh, vandens uh, telkinius, ypač žeminį vandenį, reikėtų daugiau uh, tyrimų atlikti. Dar vienas dalykas, uh, kur panorėtųsi geresnio apibrėžimo, tai yra taip vadinami rezerviniai antibiotikai. Uh, jis taikomas vis dažniau ir dažniau. Ir manau, kad na, visiškai nepriimtina ir man atrodo, kad komisija a, tiesiog a, labai laisvai tai žiūri. Manau, kad reikėtų a, na, nusekliau tai žiūrėti, netgi yra sveikatos, sveikatos organizacijos yra nustatytas tam tikras sąrašas a, tokių rezervinių vaistų. A, na, reikėtų šiek tiek daugiau konkretumo praeitę. Na, bet a, vis dėlto mes iš tikrųjų padarėme daug a, pažangos, o kai a, ir su visais tais a, pakeitimais, man atrodo, kad a, šitas projektas a, taps dar geresnis. Manau, kad sugebėsime a, po visų mūsų diskusijų pasieksime tinkamą kompromisą. Ačiū. Ir galiausiai, ponio Pidičiniai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Komisijos e, pasiūlymas mums nepatiko, kuomet buvo pateiktas, todėl kad e, ten nebuvo tinkamos pusiausvyras, buvo per daug e, patai, pataikaujama pramoniai kalbant apie veterinarinių vaistų trūkumą, pavyzdžiui, tokiams rušims kaip, kaip bitės, tai čia buvo e, remiamasi tam tikrais neginčiamais e, atrodė argumentais, o dabar mes e, jau tam metaforiškai kalbant, esam pasiskiepiję. Ir e, turime suprasti, jog mūsų pagrindinis e, tikslas yra gyvūnų gerovė. Mums e, reikia galbūt individualesnio požiūrio sprendžiant šitas problemas. Taip pat turime galvoti apie ekstensyvios gyvulinkystės sektorius ir kaip čia užtikrinti normalią gerovę ir, ir, ir, ir sveikatą gyvūnams. Mes manome, jog pranešėjos Grostet projektas įtvirtina labai svarbius pakeitimus ir mes palaikėme jos pasiūlymą uždrausti veterinarių vaistų pardavinėjimą internetu, taip pat profilaktiškai naudoti antibiotikus ir e, mes pasisakome už geresnį metafilaksės apibrėžimą. Taip pat e, pasisakome prieš neribotą e, leidimo laikotarpį, kalbant apie inovacijas ir mokslinius tyrimus, mes manome, jog e, veikliųjų medžiagų patentų galiojimo laikotarpis neturėtų būti pratesiamas vien tik tai e, galvojant apie inovacijas ir mokslinius tyrimus, nes kartais čia kalba sukasi apie nelabai reikšmingas inovacijas, turint omenyje, kad veiklioji medžiaga gali būti ta pati. Tad e, manome, kad e, tas e, patento galiojimo laikotarpio išplėtimas galbūt suteiktų per nelik didelę veiksmų laisvę kai kurioms farmakologinėms įmonėms. Mes taip pat pasisakome už tai, kad buvo pasiūlyta dėl e, vaistų naudojimo. E, dėl, atsiprašau, žmonėms skirtų vaistų naudojimo čia reikėtų daug griežtesnių taisyklių, negu egzistuoja dabar. Ir užtikrinti, kad žmogui skirti vaistai nebūtų naudojami uh, veterinariniais tikslais, išskyrus kai kurios ypatingus atvejus, kuomet nėra jokių kitų alternatyvų. Toliau e, farmakologinis e, budrumas. Mes, e, kaip ir pranešėja, tiksliau pranešėja siūlo paremti komisijos poziciją šito klausimo, tačiau mes dar turime kai kurių išlygų ir galvojame apie veiksmingesnį pasiūlymą, apie kurį dar pagalvosime. Taip pat e, mes apskritai esam labai patenkinti pranešėjos darbu ir esame pasirengę prisidėti prie jo tobulinimo. Ačiū. Dabar e, suteiksime žodį komiteto nariams. Pirmiausia, pane Jūza. Na, čia. Norėčiau pagirti ponio Grostet, puikiai atliktas darbas, sutinku šimtų procentų, kad reikia peržiūrėti šitą teisės aktą, nes yra problemų kalbant apie smulkės rūšis, smalk, kalbant apie tam tikrą neplačiai paplitusią naudojimą paskirtį, taip pat atsižvelgiate tai, kad nemaža administravimo našta. Reikia skatinti inovacijas, kurios būtino šioje srityje, kaip ir kitose. Toliau, dėl veterinarinių vaistų iš tiesų yra poreikis ir mažesniem rušim ir retom lygom. Iš tiesų netrūksta vaistų, kalbant apie plačiai paplitusias rušis, tačiau yra problema, kai kalba eina apie netai plačiai paplitusias rušis. Toliau, kalbant apie biurokratizmo administracinės naštos mažinimą. Taip, pritariu pasiūlymams, tačiau reikėtų pagalvoti apie pritinę vertę Turime užtikrinti kokybę, tai labai svarbu. Reikia užtikrinti tinkamą informaciją, veiksmingumą, saugumą ir kai kalba eina apie tas rytis, tai tikrai negalime mažinti administracinės naštos. Taip pat tai reikia pagalvoti apie atsparumo antibiotikams klausimą, apie poveikį žmonių sveikatai. E, turime skatinti atsakingą antibiotikų naudojimą, kad jie būtų skiriami tada, kai jie būtini. Ne Taip pat e, turime atlikti rizikos ir naudos analizę. Sutinku su tuo, ką ponia Grostatas e, sako apie tai, jog reikia nepamiršti farmakologinio budrumo veterinarinių vaistų srityje. Dėkui. Ačiū. Toliau e, ponas Lins. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, ačiū pranešėjai. už puikų pranešimo projektą. Ačiū taip pat ir už puikų bendradarbiavimą rengiant pranešimą. Aš rengiu nuomonę apie veterinarinius pašarus. Tai glaudžiai susiję su šituo pranešimu ir manau, kad galima pateikti e, nuoseklius pasiūlymus, tai labai svarbu naudotojams. Tiesą sakant, tai esminės svarbos klausimas, kad būtų naudojamos e, panašios savokos, e, kad vaistus būtų galima e, naudoti be jokių nesupratimų. Svarbu pagalvoti apie savokas ir svarbu yra išskirti tokius dalykus kaip profilaktiką ir metafilaktiką. Reikia laikytis ribojančio požiūrio, taikant profilaktiką, tai labai svarbu, galvojant, kad turi būti e, stiprinamas e, veterinaro vaidmuo. E, skirtingai negu panepatsan, manau, kad reikėtų kelti klausimą, dėl veterinaro, dėl, e, dėl to taip pat, kad iki septynių e, dienų reikėtų sutrumpinti antibiotikų laikotarpį. Na, toliau prekyba internetu receptiniais vaistais tai reikėtų uždrausti. Ir kalbant apie apsaugos taisyklės, visiškai, visiškai teisinga yra tai, ką siūlo pane Grostet. Vienas e, pasiūlymas dėl žmonėm skirtų vaistų naudojimo veterinariniais tikslais. Čia turėtumėm laikytis e, labai ribojančio požiūrį, reikėtų mažinti e, tokio naudojimo galimybės, tai turėtų būti jo kraštutinė priemonė ir uh, Iš tiesų, kai tai daroma, tai tam turi suteikti leidimą veterinarijos institucija, kad veterinarijos gydytojas nepriimtų pats vienas tokio sprendimo. Tai negalėtų būti tinkamas požiūris. Na, o šiaip esu pasirengęs toliau dirbti šiuo klausimu. Labai svarbu, kad vertintumėm viską kaip vieną paketą, kad laikytumėmės nuoseklaus požiūrių. Uh, Tai aišku nemažas iššūkis. Žemės ūkio komitetas yra pagrindinis komitetas atsakingas už veterinarijos pašarus, todėl labai svarbu, kad galų gale priimtumėm tokius pačius sprendimus. Ačiū. Toliau vicepirmininkas ponas Boč. Ačiū. Norėčiau labai padėkoti pranešėjai. Kaip ir šešėliniai pranešėjai norėčiau pagirti už atliktą darbą. Svarbu remti šitą pasiūlymą, nes e, siekiama pagirtinų tikslų. Ar šis e, reglamentas siekia numatytų tikslų? Aš manau, kad ponios Grostėt pranešimas kaip tik tai e, leidžia mums išspręsti šią problemą, įti šios problemos sprendimo link. Komisijos pasiūlymo pasiekmė gali būti padėties pablogėjimas, kalbant apie harmonizavimą. Tai mes manome, kad šiame kontekste yra neatsižvelgiama į e, atsakomybės aspektą registravimo e, srityje, kalbant apie tam tikrus e, veterinarinių vaistų tipus. Mums atrodo, jog vaistų tipai nepakankamai aiškiai yra apibriešti, nes kiekvienas vaistų tipas turėtų atitikti visus fiksuojamos e, tikslus. Ir čia bus labai sunku apibriežti visas savybės, charakteristikas visų, visų vaistų. Kalbant apie farmakologinį budrumą. Čia taip pat nėra aiškai apibrieštos visų dalyvių, apibriešta visų dalyvių atsakomybė dėl pateikimo į rinką. Turi būti siekiama maksimaliai apsaugoti ir gyvūnų, ir e, žmonių sveikatą. Todėl manau, kad e, kalbant apie atsparumą antibiotikams, mes dar pateiksime keletą pakeitimų. Komisijos pasiūlyme bandoma spręsti tą problemą, tačiau atsparumo antibiotikams problemą sprendžiant reikėtų eiti toliau ir manau, kad tai bus vienas iš svarbiausių, iš svarbiausių mūsų nagrinėjimo aspektų. O dėl kitų aspektų, tai e, reikia pasakyti, jog Mes turime žiūrėti į tuos e, dalykus plačiau, galvodami visų pirma apie visuomenės sveikatą. Džiaugiuosi, jog mūsų bendradarbiavimas vyksta tinkamai ir esu optimistiškai nusiteikęs dėl būsimų rezultatų. Dėkuoju ponui Poč, ponas Jara. Dėkoju. Pane pirmininkė, dėkoju pranešėjai. Už pasakytus komentarus. Aišku, mes norėtume patobulinti komisijos pateiktą pasiūlymą. Ir e, norėtume komisija labiau atsižvelgtų į egzistuojančią realybę šiame sektoriuje. Aš labai džiaugiuosi, jog yra konsensusas dėl veterinarijos pataminimo internetų uždraudimo. Ką, ką privalo daryti veterinaras, kur čia turėtų būti jo atsakomybė ir jo kokie veiksmai. Veterinaras turėtų teisę išrašyti veterinarinius vaistus ir juos ir juos skirti. Diagnostika yra, aišku, veterinaro kompetencijos dalykas, tačiau e, gydimas turėtų jau vykti dialogo platmėje. Ir čia e, turi būti aiškiai apibriešta atsakomybė. Ir dėl išrašymo ir dėl gydymo, nes e, viską moka mūsų žemdirbiai. Gyvulininkystės sektoriaus darbuotojai. Toliau e, žmogui skirtų vaistų naudojimas veterinarinės tikslais ir, ir ypač antibiotikų naudojimo šiais tikslais. Aš norėčiau, kad e, labai aiškiai viskas būtų čia apibrėžta. Aš manau, kad e, mes turėtume uždrausti tokį naudojimą. Ponas Paulsen, ponas Smith kalbėjo apie šį aspektą. Aišku, tai yra naminių gyvūnų aspektas. Yra žmonių, kurie labiau galbūt myli naminius gyvūnus negu, negu kai kurie žmonės. Bet, e, bet kuriuo atveju žmogui skirti vaistai turėtų būti naudojami gyvūnams tik tai labai ribotais išimtiniais atvejais turėtų būti jau e, labai reti atvejai, kuomet nėra kitų alternatyvų. Ir kokie vaistai galėtų būti išrašomi veterinarų tik tai gavus kompetentingos institucijos leidimą. Nes e, tokiais veiksmais tokių išrašymų, tokių vaistų naudojimo gyvūnams yra susidedama prie rezistentiškumo antibiotikams. Mes pradėjome labai įdomių komentarų šitais klausimais per darbo vakarienę, kuomet kalbėjome šitą tema. Mes žinome, kad e, kyla nemažai problemų dėl netikės dabar dėl šių aspektų, tačiau e, jeigu bus daroma pažanga, tuomet ant žemės ūkio sektoriuje antibiotikų naudojimas greitai bus aktyvuotas ar netgi baigtas. Monsieur le Président, merci. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju poniai Grostet, jums iš tikrųjų teko labai intensyviai dirbti, tai atsispindi jūsų e, pranešime. Aš norėčiau pakomentuoti antibiotikų ir inovacijų aspektus. Dėl antibiotikų. Tai aš pabandžiau pasidomėti, kas vyksta Danijoje. E, pasakyta, jog Danijoje antibiotikų išrašymas buvo labai smarkiai apribotas ir kiekvieną kartą, kai e, e, yra naudojami e, antibiotikai, turi būti pranešama nacionaliniai agentūrai. Ir aš manau, kad e, tai yra esminis e, aspektas, taip pat antibiotikų atsekamumas turi būti užtikrinamas. Žinau, kad, pažiūrėjau, Prancūzijoje bus sunku tai tvirtinti, todėl kad veterinarų dalis pajamų uh, E, yra iš vaistų pardavimo. Tačiau mes turime atskirti šitos e, aspektus, jeigu norime daryti pažangą. Toliau inovacijos. Aš e, ne visiškai pritariu su jumis, ponė pranešėja, 42 pakeitimas. Jūs sakote, kad jau egzistuojančiams vaistams techninių sąlygų naujų patvirtinimas patvirtinimui galėtų būti taikomas penkių metų laikotarpis. Jeigu mes norime skatinti inovacijas, tai nereikia fiksuoti tokių laikotarpių, tokių apsaugos laikotarpių, per, per kurias nebus prieinama prie duomenų. Taip pat patentų galiojimo laiko išplėtimas tai yra inovacijų stabdys. Jūs sakote, jog veterinarinė rinka yra netokia didelė, tačiau tos rinkos apyvarta yra 2 milijardai eurų. Tai e, tai sudaro 15-20 procentų žmonėms skirtų vaistų rinkos. Mes, e, aš manau, kad e, ir, ir jums pritariu visiškai dėl to, kad e, ataskaitos periodinės turėtų e, būti e, pateikiamos reguliariai. Taip pat nežinau, ką reiškia jūsų e, projekte aplinkosauginė monografija. Čia yra remiamas veikliaja medžiaga, ar, ar kaip ir kai vaistai yra skiriami gyvūnams, tai žinome, jog paskui tų vaistų likučių neišvengiamai būna ir dirbožėmėje, ir vandenyje. Prisiminkime glukozato atvejį, Roundup atvejį ir kaip žinome, čia reikia kelti ir priedų klausimą, nes tai, tai buvo Roundup atveju. Turime siekti kompromiso, kuris leistų tinkamai racionaliai naudoti veterinarinius vaistus ir užtikrinti tinkamą visuomenės sveikatos apsaugos e, lygį. Ir žmogaus, žmogus skirti antibiotikai ir kiti vaistai neturėtų būti naudojami gyvūnams. Dėkuoju, ponia Gudland. Eh, först och främst vill jag understryka alla de, eh, och Ačiū pirmininkė. Norėčiau pabrėžti, jog pritariu visiems akcentavusiems, kokios svarbos šitas klausimas turi ateičiai. Buvo kalbėta apie atsparumą antibiotikams ir ką iš ties tai reiškia. Pritariu tam, kas buvo pasakyta ir noriu pasakyti, kad uh, Svarbiausia, kokį poveikį tai turi žmonių gyvenimui ir e, šiandien jau, jau stebime tą desperaciją, su kuria turi gyventi žmonės ateityje, to matysime vis daugiau. Ir manau, kad e, čia atliekamas labai svarbus darbas. Taip pat e, noriu akcentuoti, kaip svarbu išvelgti ryšį tarp netinkamo penicilino naudojimo veterinariniais tikslais. Ir, ir to, kad, na, tiesą sakant, kad tai vienas iš sprendimo būdų, tai nėra užtikrinama gyvūnų apsauga, nėra užtikrinama gyvūnų sveikata, nėra užtikrinama, kad gyvūnai gyventų geromis sąlygomis, tai iš tiesų tai labai neatsakingas vaistų naudojimas. Tai egzistuoja ES, mes neatsižvelgiame į gyvūnų laikymo sąlygas tinkamai. Noriu pabrėžti, kad reikia griežtų pakeitimų, reikia papildymo, kad būtų galima atsižvelgti į ryšį tarp atsparumo antibiotikams ir neatsakingo e, gyvūnų šėrimo uh, E, vaistais, jų laikymo netinkamo sąlygom. Turime tai apibriežti labai aiškiai, turime gerinti gyvūnų sveikatą. Pavyzdžiui, yra gyvūnų laikomų labai ankštai Pavyzdžiui, e, keulės, atskiri gyvūnai susirga, jiems skiriamas penicilinas. E, manau, kad čia kalbame apie tinkamą gyvūnų apsaugą, gyvūnų sveikatą ir tai būtų labai svarbus e, diskusijų papildymas, papildomas elementas. Labai įdėmiai klausiausi diskusijų. Turime labai rimtai galvoti apie tai, kaip būtų galima mažinti vaistų e, skirimą, kai receptus e, išrašo veterinarai. Čia dviejopas tikslas būtų, kai e, veterinarai išrašo receptus, jiems už tai mokama, tai neįsivaizduoju, kaip tai veiks, kaip pasieksime, kad būtų skirima mažiau vaistų, jeigu neįsimsime jokių priemonių. Uh, Manau, kad prancūzijos veterinarai galėtų man paaiškinti, kaip jiems pavyksta pasiekti, kad būtų skiriama mažesnė vaistų žodį. Man atrodo, kad tai iš tiesų neveikia. Ačiū. Dėkuoju. Aš labai džiaugiuosi galėdama nagrinėti šią temą. Aš e, esu Olandė ir mūsų žemės ūkio sektoriuje tai yra labai aktualūs klausimai. Mes jau sumažinome 55 procentais veterinarinio e, vaistų naudojimą. Aišku, kai kurie veterinarai yra to nepatenkinti, Mano valstybėje veterinaras atvyksta kas dvi savaitės į ūkį, registruoja visus duomenis, saugo vaistus ir e, tad gali kilti klausimas, kodėl e, e, jisai turi sutikti su tuo vaistų naudojimo mažinimu. Čia kalba sukasi apie gyvūnų ir žmonių sveikatą. Ir labai svarbus aspektas yra informacinės kampanijos tiek mm, nukreiptos į veterinarus, tiek ir į viešąją e, nuomonę. Labai svarbus aspektas mums yra taip pat gyvūnų transportas bei gyvūnų paš, pašarų kontrolė. Šitie dalykai turi būti užtikrinami visur vienodai. Kalbant apie e, likučius, mes e, siekime, kad būtų 0,001 procentas, kitos valstybės ne visiškai sutinka su e, e, tokiu reikalavimu. Praeitą kartą aš sakiau, jog e, paukščių sektoriuje kyla nemažai susirūpinimo profesorius Joanė Vinktrekse kaip tik buvo susikęs su mumis ir aptarė šitos aspektus. Dėkuoju. Paskutinis pasisakymas žaliųjų frakcijos atstovės. Ačiū pirmininkė. Vienas pastebėjimas remiantis naujausiais įvykiais. Danijoje daugiausia e, kontroliuojamas vaisto naudojimas žemės ūkio sektorija. Mes turbūt geriausi iš blogiausio, bet šiaip situacija labai rimta. Pagrindinė mūsų laikraštė, politikian antraštės šiandien būtent ir yra apie tai, kad uh, e, Daugelis e, ligonių atsisako gydyti žmonės, e, kur, e, kurie susiję su keulininkystė. Iš tiesų situacija reikalauja netidėliotino sprendimo. Ir iš tiesų reikia atskirti interesus, spręsti konflikto, intereso konflikto klausimą Ne, iš tiesų kalba neina apie gydytojų, veterinaro moralės e, padėtį. Neturime, e, tarkim, klausti, ar veterinaras turi akcijų farmacijos sektorija, ar turi interesų tam sektorija, ar tai geras žmogus, kuris e, moka mokesčius, ar jisai, tarkim, ištikimas savo, savo sutoktiniai. Uh, ne mūsų reikalas, tai yra mes turime užtikrinti, kad farmacijos e, sektorė, kai kalba eina apie žmonėms skirtus vaistus, veterinarius vaistus, tai turi būti tiesiog principas visoje Europoje, tai turi būti gyvenama per administracinę teisę. Reikia remtis objektyviais kriterijais ir e, tai turi būti uždrausta, neturi būti jokių ryšių tarp gydytojų, tarp veterinarų, jo interesų ir teisių skirti vaistus. E e Dabar norėčiau paklausti, ar norėtumėte kam nors pridurti ar pateikti daugiau savo komentarų patvirtintas. Okay, then we would uh, um, step ahead. Norėčiau perduoti žodį komisijos atstovui. Žodis jums. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai, ačiū visiems parlamento nariams, kurie dalyvauja šitoje svarbioje diskusijoje norėčiau saptelėti ties kai kuriais pagrindiniais klausimais. Pirmas svarbis rytis yra apibrėžimai, kuriuos mes taikome savo pasiūlyme. Norėčiau paaiškinti, kad komisija pasirengusi padėti parlamentui ir tarybai e, nuspręsti dėl apibrėžimų. Taip pat norėčiau priminti, kad, e, kad apibrėžimai negali būti pakeisti, atnaujinti tiesiog deleguotis teisės aktais. Taigi tie apibrėžimai tiesiog lieka daugelį metų. Sakydamas tai, noriu taip pat sakyti, kad mes bandome e, tiesiog pateikti geresnius apibrėžimus, tai žinoma, nelengva, bet kur galima, mes iš tikrųjų pasistengsime tai padaryti kiek galima geriau. Dėl kitų dalykų iniciatyvos liečiančios naujoves, tai sudėtingas klausimas. Norėčiau pasakyti, kad pakeitimai siūlomi gali tiesiog sukompromituoti vieną iš pagrindinių dalykų, tai ką siūlo komisija. A, tai tiesiog medikamentai, mediciniai produktai na, mažausiams grupėms. Na, pranešė e, taip pat, matėte, tai kaip labai svarbu klausimą komisija pasirengusi suteikti visą paramą, pagalbą ir užtikrinti nuoseklumą teksto mes norėtume dalyvauti šitose diskusijose dėl atsparumo mikrobams. Taip, tai Europos komitetų yra vienas iš prioritetų ir mes a, sveikiname visus a, siūlomus pakeitimus, kurie gali patobulinti sistemą, bet taip pat reikia tiesiog atkreipti dėmesį, kiek gali būti tų pakeitimų ir, ir tiesiog kaip visa sistema dirbs. Svarbu, kad nuostatos, dėl kurių mes sutarėme ar kurios yra siūlomas, kad jos neprieštarautų viena kitai, kad, uh, kad, kad iš tikrųjų uh, padėtų užtikrinti, kad komisijos tuo atsparmo mikrobams dėl paskirstimo. Taip, kaip 115 ir 116 straipsniai numato, kad iš tikrųjų tai gana sunkus klausimas, kada kalbame apie šį paskirstimą. Uh, Na, komisija nesiūlo nieko, kas liečia paralelinius importus. Žinoma, reikia pasitelkti nacionalinės taisyklės, taip pat jos turi būti taikomos. Mes taip pat sveikiname idėjas ir galvojame, kad naujos nuostatos aktas duos tam tikras gairias veterinarijos sektoriui, europinių lygmenių, ES lygmenių. Taip, tai gali būti taikoma, turime gerų pavyzdžių iš vaistų taikomų žmonėms srities. Komisija 2013 metais yra jau išleidusi tam tikras gairias dėl medikamentų distribucijos E, tai turėtų rasti vietos ir mūsų galutinėme e, variante dėl derinimo, dėl harmonizavimo. Komisija nėra tikra, kas iš tikrųjų slepiasi šito termino harmonizacija. Kada kalbama apie SPS susiję. Aš nežinau, ar tai gali būti tiesiog taikoma, e, čia tas harmonizacijos terminas galėtų būti taikomas. Čia tas klausimas per daug sudėtingas. Dėl farmakologinio budrumo. Taip, mes atkreipiame dėmesį į pasiūlymą, bet taip pat uh, norėtume lygiai taip pat pasakyti, kad mes tengiamės kiek galima nesupaprastinti, kad kiek galima būtų sumažinti tą administracinę naštą ir laikytis nuseklumą. Taigi dviejų sistemų sudarinimas galbūt tekstų daugiau didesnę naštą užkrautų, negu supaprastintų. na, dėl tų kaskadų, dėl etikečių naudojimo. Taip, mes tiesiog tęsime diskusiją dėl a, rizikos vertinimo. A, na, tiesiog nenorėtume, kad būtų kartuojamos studijos, jeigu jos nėra moksliškai pagrystos. Mes esame pasirengę bet kokį realų pasiūlymą priimti atsižvelgti jeigu jis įgyvendinamas, galbūt reikėtų daugiau na, pagalbos tada iš e, PMA. Jis turi daugiau gal patirties šiuose klausimuose. Ir paskutinis dalykas dėl etikečių mes labai skatiname, kiek, taikyti kiek galima paprastesnius metodus. Ir jeigu leisite, man paskutinį dalyką, čia minėjau veterinarijos gydytojus, mes tikime, kad tas pasiūlymas, tas reglamentas e, liečia iš tikrųjų ne profesijas, tai liečia medicinius produktus. Mes norime užtikrinti, e, kad e, veterinariai kaip nepriklausomi profesionalai, kad, kad na, tiesiog šitas reglamentas iš tikrųjų būtų taikomas ir veterinarijos gydytojams, kalbant apie tai, kad kiek galima būtų sumažintas antibiotikų vartojimas ir taikymas. Ačiū. Dabar norėčiau vėl duoti žodį pranešėjai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau iš karto padėkoti kolegoms, kurie pasisakė. Manau, kad e, mes sutarėme dėl pagrindinių pranešimo krypčių ir turbūt mums pavyks parengti naują veiksmingą reglamentą, kuris įgalins išspręsti tas, tas problemas, kurios kyla dabar. Tad e, galiu Jūs patikinti, jog e, išklausiau viską, kas buvo pasakyta ir išnagrinėsiu Jūsų pateiktus e, ir, ir, ir būsimus pakeitimus ir darysiu viską, kad reglamentas tikrai būtų kaip įmanoma geresnis. Aišku, dabar bandysiu apžvelgti kai kurios aspektus. Aišku, negalėsiu pakomentuoti absoliučiai visų aspektų. E, šešėlinis e, pranešėjas e, pateikė pasiūlymą dėl ne, nepanaudotų vaistų išėmimo. Aš jį palaikau. Toliau e, jau yra 44, 46 e, e, pakeitimai. Aš jiems e, pritariu, tačiau rinkos realybė reikalauja, kad decentralizuotos procedūros dar būtų taikomas, nepaisant to, kad mums reikia centralizuotų procedūrų. To reikia atsižvelgianti į valstybių narių praktiką. Toliau pardavimas internetu. Aš 81 savo pakeitime apie tai kalbu, ten sakau, jog reikia veterinarinės diagnostikos po e, e, klinikinių bandymų, e, po kurių yra parengiamas gydimo protokolas, toliau atskirimas. Valstybėse narėse praktika yra nevienoda, šiaurės valstybės galbūt yra toliau pažengusios, yra labai geros praktikos, pažiūrėjau, ir Niderlanduose. Ir aišku, reikia eiti šituo keliu, tačiau šiandien yra labai sunku ir galbūt dar ne, neįmanoma panaikinti tą a, e, atskirimą, nes a, e, yra izoliuotai gyvenančių gyvulinkystės sektoriaus e, darbuotojų, kurie gyvena toli nuo veterinarinių vaistinių. Ir čia taip pat turime galvoti apie, apie piknaudžiavimą. Toliau profilaktinis e, vartojimas. Pone Pulsen sako, jog ir naminiai gyvūnai turėtų būti įtraukti. Aš pritariu tą 97 e, pakeitime. Apie tai kalbama mm, metafilaksė. Jinai yra būtina, kad nebūtų užkrėstas visas ūkis. Kai kurie kolegos sako, jog reikia izoliuoti paprasčiausiai gyvūnus, tačiau tai priklauso nuo, nuo, nuo ūkio pobūdžio. Pavyzdžiui, jeigu tai yra paukštynas, tai neįmanoma bus, pavyzdžiui, viščių, viščiuką izoliuoti. Bet jeigu tai yra galvijas, tai bus daug lengviau tą padaryti. Tad turime atsižvelgti ir šitos praktinius aspektus ponas Ausling siūlo izoliuoti sergančius gyvūnus, tai kai kuriais atvejais taip, tačiau kai kuriais atvejais tai gali sudaryti papildomas sąnaudas ir kelti papildomus sunkumų. Dėl aplinkosaugos jūs visi esate um, sunerimę dėl šitų aspektų ir aš jūs suprantu. Aš pasiūliau aplinkosauginę monografiją ir galiu dabar patikslinti kai kurių dalykų. Pone Rivazai prašė e, pat, pat, patikslinimo. Iš pradžių yra vertinama veiklioji medžiaga, o paskui e, vaistų poveikį siejant tai su, su priedais. Ir monografija vertinant veiklėje medžiagą, nepriklausomai nuo, nuo, nuo vaistų pobūdžio ir paskui e, jau turint veikliosios medžiagos įvertinimą yra vertinamas vaistų tipo poveikis. Aišku, praktika gali būti ne, ne vienoda šitais atvejais ir todėl e, mes norėtume, kad komisija pateiktų mums ataskaitą šito klausimu, kad galėtume apibrėžti visus praktinius aspektus. Antibiotikų sąrašas. E, E, tų kritinių antibiotikų sąrašas. Aš savo pakeitimuose, 39-ame be kitako pakeitime, e, pateikiu pasiūlymų, kaip tai daryti ir e, siūlau remtis medikamentų agentūros rekomendacijomis. Aš norėčiau komisijos beje paklausti, ką jinai numato E, daryti ir kokį kriterijų numato taikyti šitam sąrašui. Daug kitų aspektų buvo pakomentuota. Aš e, sakiau kolegams, kad negalėsiu apimti visų komentarų ir visų aspektų. Noriu dar kartą padėkoti visiems pasisakysiams kolegoms. Aš labai džiaugiuosi, kad e, šis pranešimas sukėlė tokį susidomėjimą E, su kolega, kuris e, užsijima e, maistinėmis medžiagomis, turinčiomis savo sudėtyje vaistų. Mes dar turėsime aptarti vairius mums aktualius aspektus. Tikiuosi, kad tesdami savo darbą mes iš tikrųjų pasieksime gerą rezultatą, parengsime geros kokybės tekstą. Bet kuriuo atveju aš esu atvira vis, visiems kitiems jūsų pasiūlymams. Ačiū. Dėl tolesnio bendradarbiavimo terminų. Galutinės terminas pakeitimas pateikti um, Liepos, atsiprašau, birželio 15, 16 valanda. Keitimasis nuomonėmis dėl pakeitimų numatytas Liepos 15-16. Datos e, bus patikslintos e, ir atsiųsta bus vėliau. Rugsėjo 22 ketiname tai perduoti tam komitetui. Taigi po vasaros atostogų ir dabar dar nežinome, e, kada bus balsuojama plenarinė sesija, tai priklausys nuo dėrybo. Tad ačiū visiems už dalyvavimą. Dėl šias diskusijas ačiū pranešėjai šešėliniams pranešėjams nariams. Na, o dabar einame toliau. Kitas darbo atvarkės klausimas. Tai reglamento 726-2004 nustatančio bendrijos leidimo dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarkai ir įsteigiančio Europos vaistų agentūrą dalinis keitimas. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį pranešėjui, ponui Čiaprianui Tanasesku. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, kaip jau buvo minėta šiame posėdėje, Manau, kad komisija žengia teigiamą žingsnį, siekiant e, atsijėti veterinarinio vaisto prekybos e, leidimo e, procedūrą nuo žmonėms skirtų vaistų leidimo procedūros, siekiant atsižvelgti į specifinius veterinarijos sektoriaus poreikius. Taip pat sveikinu ir suderinimą su Lisabono sutartim. Vis dėlto Kaip matote iš mano pranešimo projekto, dar yra tobulintinų sričių. Nesutinku su komisijos pasiūlymu, kad e, mokesčių struktūra ir ligmuo, mokesčių mokamų e, agentūrai ir kad, mo, kad mokesčiai e, nacionaliniam institucijoms, kad būtų nustatyti gyvenimo aktu, parlamentas turėtų siūlyti nustatyti mokesčius agentūrai per e, įprastinę teisėkuros e, procedūrą. E, siūlau atnaujinti principus taikomus mokesčiams mokam, mokamiems agentūrai įskaitant 673 straipsnio patikslinimą, kur yra numatomi vairūs šaltiniai agentūros e, pajamų ir už žmonėms skirtus vaistus ir veterinarinius vaistus ir uh, siūlyčiau uh, daryti pakeitimus, kalbant apie uh, mokesčius uh, agentūrai. Taip pat uh, reiškia, reikia suderinti šitą reglamentą su pakoreguotu finansiniu reglamentu, kad agentūra galėtų uh, turėti ir kitus finansavimo šaltinius, uh, kad tai galėtų būti visuomenės veikatos projektai. Uh, kaip tarkim novatoriškų vaistų iniciatyva. Europos vaisto agentūros vaidmuo galėtų būti tikslinamas, galvojant apie vaistų leidimų priežiūrą. kalbant apie bendrą mokesčių režimą ir farmakologinį budrumą tai turėtų likti galioti reglamentas 653. Tai bus kitol, kol bus pakeistas reglamentas 297 ar kol bus pakeisti kiti mokesčiai, ar peržiūrėti kiti mokesčiai ir kaip tai bus pradėta taikyti. Ačiū. Dabar žodis šešėliniam pranešėjam. Pirmiausia, EPP frakcijos e, vardu. Pane Grostet. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš iš tikrųjų nesu uh, šešėlinį pranešėją. Ponas Čirijo yra šešėlinis pranešėjas, tačiau jisai paprašė manęs e, jo vardu pasisakyti. Aišku, e, turi, turi būti nuseklumas užtikrintas, e, kalbant apie visus šios e, pasiūlymus. Ponas e, e Čirijo, mano kolega, labai džiaugiasi pono Tanasėskų pranešimu. Jisai e, pritarė pagrindiniams e, pranešimo aspektams. Jisai dėkoja taip pat už puikų bendradarbiavimą. Ponas e, Čirijo, taip kaip ir pranešėjas, yra sunerimęs dėl dviejų dalykų. Visų pirma, dėl e, Europos vaisto agentūros rinkliavus, pasak komisijos, E, vykdom, vykdomosiuose aktuose turi būti numatytas šis dalykas ir ponas e, Čirijo norėtų, kad komisija pateiktų naują teisėkuros pasiūlymą šito klausimu. Antras dalykas yra įgaliojimų delegavimas komisijai, tiksliau trukmė tų įgaliojimų. Pradinėme pasiūlyme ta trukmė yra e, ne, neribota. Pranešėjas siūlo penkis metus, ponas Čirijų taip pat nori žengti žingsnį komisijos e, pusėn, jisai mano, kad e, tas laikotarpis turėtų būti ilgesnis nei penkerių metų, tad e, jis ne visiškai e, tą patį mano, ką pranešėjas šito klausimu. Tai tokios yra pono Čirijų pastabos. CR. Ačiū, toliau. Frakcijos vardu, panas Pieha. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, ačiū pranešėjui. Vertinu jo pasiaukojimą, darbą savo ir AKR frakcijos vardu noriu paremti pranešimą. Manau, kad požiūris labai pagristas, toks požiūris, kuris taikomas vienam teisės aktui. Taip pat e, sutinku ir su atsijimo principu, kalbant e, apie leidimus žmonėms skirtiems vaistams ir veterinariniams vaistams. Tačiau e, kyla ir tam tikrų abejonių. Pavyzdžiui, ar nereikėtų galvoti apie tai, kad bus e, sumažinti standartai, nes pavyzdžiui, jau e, ilgai egzistuoja tam tikri generiniai vaistai, kurio galbūt nekelia problema. Uh, Tačiau, kai kalba eina apie naujoves, gali kilti tam tikrų e, problemų, taip pat ir kalbant apie antibiotikus. Aš e, manau, kad kalbant apie naujoviškus e, vaistus ir antibiotikus, tai turi būti reikalavimai turi būti suderinti su tais reikalavimais, kurie taikomi žmonėms skirtiem vaistam. Pritariu mokesčių struktūrai. Turiu galvoje Europos e, vaisto agentūrą ir, e, ir institucijas valstybėse narėse. Tai turėtų reglamentuoti bendrai valstybės narės ir tik tai toks požiūris uh, lemtų bendrą rezultatą e, priimtina ir atitinkamam e, sektoriui ir vyriausybėms. Žinoma, e, gamybos sektoriui teks nemaža kaštų dalis, ypač kalbant apie nišinius produktus. Tai sumos gali būti gan reikšmingos. Yra tam tikrų abejonių dėl skaidrumo Turiu galvoje 67 straipsnio trečiojo dalį. Ten kalbama apie agentūros pajamas. Trečioje pastraipoje yra pasakyta kitos agentūros, pas, agentūros teikiamas paslaugos. Kokios paslaugos, apie kokias paslaugas čia kalbame? Žinoma, aiškinimas e, gali būti nelengvas dalykas. Gal tai lems didesnės sąnaudas gamintojams. Tai, e, manyčiau, tai reikėtų patikslinti. Kalbėdamas anksčiau, Angrostet pranešimo aptarimo metu, na, kalbėjau apie duomenų e, bazės, kalbėjau apie e, vaistų charakteristikų, santraukas, etiketės. Turime užtikrinti, kad būtų užtikrintas atskirimas, atsiejimas žmonėms skirtų vaistų ir veterinarinių vaistų. Tai labai svarbu būtų ir vartotojams, ir veterinarams, ir ūkininkams. Dar norėčiau grįžti prie mokesčio. Mokesčiai turėtų būti koreguojami atsižvelgiant į um, poslinkius pramonės sektoriuje. Nemažai kalbėjau su to sektoriaus atstovais ir ne, nepamiršti, kad veterinariniai vaistai yra gaminami e, smulkių vidutinių įmonių, o ne stambių įmonių tai e, turime būti atsargus. Nes e, sektoriui gali tekti e, skirti reikšmingą lėšų dalį novatoriškiam vaistam. Todėl mokesčiai turėtų būti pakankamai nedideli. Tai turėtų būti gerai apgalvota. Čia reikėtų manevro laisvės. Labai ačiū, teiksime um, kelis pakeitimus ir uh, sveikinimai pranešėjai. Ms. Meisner. Labai ačiū. Alda vardu labai norėčiau padėkoti pranešėjai. Na, mes kalbame apie tokią labiau techninę. E, tai yra na, tiesiog atskirti skirti medicinos e, produktų skirtų gyvūnam ir skirtų žmonėm atskirimą. Na, aš pritačiau tam, taip, a, tiesiog išbraukti veterinarinius maistus. A, patinga taip pat a, reikėtų prisiminti Lisabono sutartį. Na, aš palaikau a, pranešėjus a, nuomonę, o dėl mokesčių. A, Na, taip pat sutinku su e, pranešėja, kad ypač reikėtų bendros e, sprendimų priimti dalyvaujant parlamentui. Tai visiškai pateisinama ir visiškai protinga. Nemanau, kad reikėtų ką nors daugiau pasakyti, nes tai yra pagrindiniai dalykai, kurie buvo iškelti šitame pranešime. Taigi, laukiu diskusijos. Ačiū. Toliau žaliųjų šešėlinius pranešėjus. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už darbą. Mes sutinkame su daugeliu dalykų, tai labai techninis pranešimas. Tai nereiškia, kad mm, mažesnės vertės. Na, dėl monografų temas norėčiau informacijos dėl aktyvių medžiagų vaistuose, kad būtų renkama centralizuotų būdų ir kad būtų prieinama visą šitą informaciją valstybėm narėm. Valstybės narės turėtų turėti labai lengvą prieimą prie tos informacijos. Na ir tas. Šitos e, medžiagos turėtų būti prieinamas nemokamai visiems, tai labai svarbu. tiesiog tai rinką priartintų prie žmonių. Būtų daugiau keičiamas informacija, daugiau informacijos būtų teikiama visuomeniai, e, tai labai mums svarbu ir norėčiau, kad tai būtų atsižvelgta. Ačiū. Ačiū, ponia Hoslingo, dabar ponia Peličinė. Ponas Peličinė, labai ačiū pirmininkės. Dėkuoju, mes e, taip pat pritarėme pranešėjo pagrindinėms e, mintims, taip pat e, pritarėme su visais pasiūlymais, kuriais siekiama įtraukti Europos parlamentą į teisėkuros procesą. Dėl deleguotų teisės aktų kalba sukasi apie pamatų teisės akto tam tikrus aspektus, kurie nėra esminiai. Turime prisiminti, jog mūsų komitetas turi, kitą vertus, tikrinti šitos deleguotus teisės e, aktus pagal sutarties nuostatas. Ir e, mes vis dėlto pritarėme pasiūlymui, tačiau e, turime dar e, susipažinti su juo detaliau. Uh, like ask... Dabar norėčiau paprašyti komisijos atstovų e, narys dalyvauti diskusijai. Labai ačiū pirmininkė, labai ačiū pranešėjams. Norėčiau pasisakyti taip, mes pritarėme tam, kad turi būti aiškus ryšys tarp tų dviejų teisės aktų ir manome, kad ir e, tam tikras ryšys, bet reikėtų ieškoti geresnių būdų paaiškinti tai ir parlamentui ir tarybai. Svarbus klausimas, kuris buvo iškeltas pranešėjų. E, tai, kad turėtume dirbti mokesčių srityje, norėčiau vėl priminti teismo sprendimą 2012 metais priimtą, kuriame sako, kad kad komisijai e, perdavimas e, gali nustatyti tam, tikras, tam tikrus mokesčius Mm, reikėtų patikrinti, kokios agentūros kurioms agentūroms komisija jau turi galės nustatyti mokesčius. Mes kalbame čia apie cheminių medžiagų agentūrą 2013 metais, 2014 metais. Dar norėčiau paminėti apsaugos ir finansų rinkų sektoriuje 2012 metais. Būtent taip dirba sistema. Na, mes savo pasiūlymę siūlome paramą. Na, dėl straipsnio 78 aštuntojo, tai šiuo tiesiog nėra atmetamas egzistuojantis uh, mokesčių režimas ar sistema, tiesiog kalbam apie būsimą, vėlgi kalbant apie 78 straipsnį, ypač vadinę dalį, dėl klasifikacijos, uh, įvairių agentūrų gaunamų pajamų klasifikacijos. Taip norėtume, kad būtų sutarta dėl šitų dviejų straipsnių tinkamo iš atitinkamos redakcijos, kad nebūtų e, tiesiog piknaudžiaujama agentūrų e, mandatų e, šioje srityje. Na, daug tokių konkrečių dalykų, e, dėl kurių dar reikėtų su pranešėjai padiskutuoti. Ačiū. Ačiū, e, panarys. Grįšime e, prie pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms ir komisijai už pasisakymus. Lauksiu daugiau komentarų iki galutinės datos, patikimo datos. Na, džiaugiuosi gerą pradžią. tikiuosi, kad mūsų bendras darbas duos gerą pagrindą. Geram pranešimui dar kartą ačiū už jūsų indėlį. Visada lauksiu tolesnių nuomonių. Ačiū visiems dalyvausiam e, diskusijose. Mano galutinė data yra birželio 15 diena, jie kada galima pateikti pasiūlymus pakeitimam. Andų komitetas 22 rugsėjo, nieko stebinančio, atsimenate, taip ir anksčiau buvo. Ir plenarinėme balsuosime dėl šitų klausimų dabar. Eisime toliau. Mūsų kitas klausimas. Tai yra kelių transporto priemonių išmetamųjų taršalų kiekio mažinimas. Pradėsime nuo pranešėjų iš PPI. Jis negalėjo šiandien dalyvauti su mumis, o ponas Lins pakeis jį. Taigi žodis jums, ponė Lins. Vielen Dank, Herr <clears throat> Vorsitzender, verehrte Kolleginnen. Labai ačiū, mėly kolegos, kaip pirmininkas jau pasakė, ponas Albadas negali šiandien dalyvauti posėdėje, todėl jis manęs paprašė pristatyti jo pranešimą. Mes čia kalbame apie labai techninį pranešimą, taigi iš anksto noriu atsiprašyti Aš tiesiog perskaitysiu tai, ką man pateikė ponas Des. Na, ir e, kalbam apie įvairias priemonės, tai bet visos jos e, susijusios su pavojingų, medingų išmetalų mažinimu. Pirmiausia, kalbama apie azoto dvideginį metu apie tam tikras e, ribas, kada kalbame apie šaltąją degimo e, variklius, taip pat apie sunkų į transportą, anglė vandenilius, e, apie tai, kaip dujomis varomų transporto priemonių įvedimą. Na, nes kalbame apie tai, kokią dalį turėtų užimti. Tai kalbame apie galimybę praplėsti lengvųjų transporto priemonių iki 5000 kg nuo 2500 kg svorio. Kitos priemonės yra tiesiog grinai techninės, Yra daug atvejų, kada visų pirmiausia mums reikia suderinti tam tikrus teisės aktus ir, ir taip pat suderinti juos su Lisabono sutartimi. Taip pat reikia kalbėti apie gyvendinančias nuostatas, kurių reikės a, tam, a, kad šitos priemonės būtų iš tikrųjų praktikoje gyvendintos. O tuo tikimasi, kad bus pagerinta oro kokybė, tai labai sveikintina. A, nes vis daugiau ir daugiau žmonių, ypač miesto vietovėse, jaučia šitų kenksmingų nuodingų dujų poveikį. Reikėtų labiau kontroliuoti uh, transporto priemonių išmetamų nuodingų dujų kiekius. Kita vertus, mes nemaname, uh, kad tiesiog gaminantis transporto priemonės neturėtų būti na, labai spaudžiami, kad kuo greičiau visą tai padaryti, nes tai būtų galbūt netgi nepakeliama našta kai kuriems jiems. Žinome, kad dabar a, pramonė susiduria su dar krizės padariniais ir a, kaštai turėtų būti kiek galima mažesni. Na, tam tikri e, a, konkretus dalykai, kuriuos siūlo komisija pranešėjas negalvoja, kad metanas turėtų būti laikomas CO2 ekvivalentu, todėl kad jis pats metanas nėra nuodėmės dujos ir nekelia jokio pavojaus žmogaus veikatai. Transporto priemonės varomos dujomis 25 procentais mažiau teršia negu benzinų ar dizelių varomos mašinos. Taigi reikėtų galvoti apie tai, kokią rinkos dalį turėtų žimti dujomis varomis transportas. Na, kol kas jų yra labai nedaug ir bandymai jau bandymai buvo, patikros buvo atliktos, bet kol kas nėra jokių teiginių, kad metanas galėtų iš tikrųjų labai teršti orą neturėtų a, būtent metaną išmetant e, transporto priemonės baudžiamas, a, e, todėl kad neturime jokių tvirtų įrodymų, kad iš tikrųjų taip yra. Toliau komisija siūlo naujas teisės aktų. A, komisija galvoja, kad jeigu pasirodys, kad metanas iš tikrųjų daro didelį poveikį aplinkai, kad galėtų tada imtis naujų a, teisės aktų ribojančių metano a, iš, išmetalus na, vėlgi kalbama apie vėl tos pačius lengvųjų transporto priemonių svorio tam tikras ribas. Kalbant apie amoniaką, kurį išmeta paprastai dizelio varomos transporto priemonės, Mes kalbame, kad jisai išmetamas tik tai po to, kai yra atliekama tam, tik, tam tikras e, technologinės operacijos. E, na, vėl kada kalbame apie na, gamtinės dujas, jeigu e, kalbame apie uždegimo kas. Diskriminierung dieser Kategorie, weil damit verhindert würde, dass alternative. Kalbame apie įvairias uždegimo galimybės. Čia jau susidurime su tam tikromis e, technologijomis, kaip LPG. E, ir e, čia gal reikėtų pasakyti, kad gamtinės dujos pasirodytų iš tikrųjų priimtinesnis atvejas. jeigu kalbame apie e, dizelio varomas medžiagas, e, transporto priemonės, e, jų kol kas irgi yra mažiau negu benzinų varomų priemonių. Na, komisija stengiasi ankstesnės komitologinės procedūros pritaikyti prie naujų teisės aktų. Tai leistų komisijai suteikti galimybę priimti teisės aktus, o, kurie tiktų euro 5 ir euro 6 standartus. Na, daugumoje teisės aktų komisija turi teisę susidėlioti teisės aktų iki 2019 metų, tai yra iki mūsų kadencijos pabaigos bet ne iki tam tikro neapibriešto e, laikotarpio. Ne, čia kalbame, kad a, e, turėtų būti pratesta e, šitą kompetenciją komisijos. Jeigu būtų kokiu nors daugiau klausimų, norėčiau tiesiogiai susisiekti, kad susisiektume tiesiai su aponadėsis biuru ir pasikalbėsime su juo asmeniškai. Ačiū. Na, SND Group. Uh, šešėlinis pranešėsmės daliai. Ačiū. Pirmiausia, leiskite man pasakyti nuo pat pradžio, kad aš iš tikrųjų labai remiu bet kokias konkrečias priemonės, kurios padėtų sumažinti išmetalų kiekį ir pagerinti oro kokybę. Ir būtent tuo mes tengiamės e, šito dokumentą mes ir stengiamės tai padaryti. Tai yra Europos uh, Sąjungos uh, pastangos tiesiog nustatyti tam tikras ribas uh, e, išmetalam. Tačiau turiu pasakyti, kad abejoju dėl tam tikrų metodų, kurios taiko uh, komisija tai yra tiesiog, kad per daug yra naudojamas čia deleguotais veiksmais. Na, taip pat, tam, kad trūksta techninių paaiškinimų, kada kalbame apie poveikį aplinkai, norėčiau čia šešis pagrindinius klausimus paliesti. Uh, Pirmiausia, dėl svorio ribų sutinku su komisija, kad kai kuriais atvejais, e, kad e, kai kuriam transporto priemonėm reikia dvigubos patikros ir tai, žinoma, e, iškainuoja daugiau, čia reikia didesnių kaštų. Tačiau pranešėjas siūlo pa, pakelti šiame svorį 7500 kg. Manau, kad aš turiu iš tikrųjų, turiu tam tikrų abejonių. Norėčiau pasakyti, kad mes palaikome tai, kad ne, nebūtų viršima 5000 kg e, riba. Antras dalykas, tai yra manjakas ir išmetimas į aplinką na, nežinau, reikėtų išbraukti jį iš šito visų matavimų. Na, čia reikėtų tiesiog kalbėti apie, na, tam tikras korektūras e, įvedamas, e, ypač kada yra lyginamas e, amoniako išmetimas, e, kada kalbama apie gamtinėmis dujomis varomas e, transporto priemonės. E, trečias dalykas susijęs su žemomis e, tūrų e, išmetalais. E, Dabar uh, e, angliavandeniliams, e, e, angliavandenilius ir tie mes nematome didelės pažangos. Čia reikėtų prisiminti euro 6 reikalavimus, ypač kada kalbame apie šaltuosius šitos teršalus išmetalus tam reikėtų iš tikrųjų atlikti labai aiškę poveikio aplinkai tyrimą, ypač kada kalbama ir apie angliavandenilius, ir apie išmetamą rezultatą. Na, vėlgi, kada kalbame apie angliavandenilių išmetalus čia laikoma, kad ypatinga, sukelia ypatingą problemą sveikatai, ypač miestuose. O, reikia, tai, kad iš tikrųjų įmamasi įvairių patikros priemonių, bet vis dėlto šitų išmetalų kiekis nesum, nesumažėja. Reikėtų vėl prisiminti dabartinę euro 6 reikalavimus, kurie. In this point I agree with the rapporteur in supporting the Commission proposal ypač reikalavimus susijusius su azoto dvideginiu ir apskritai azoto teršalų kiečiais. Turi būti tam tikros ribos nustatytas ir negalima galvoti apie tai, kad nėra iš tikrųjų, kad e, tai, tas nėra kažkokia nelabai svarbi reglamento dalis reikalavimas, kad būtų poveikis iš tikrųjų tyrimas dėl nustatant tam tikras azoto dvideginio ribas, mano nuomonė, yra labai svarbus on Euro 6 nu, nustato tam tikras ribas vandeniliams ir man atrodo, kad reikėtų na, tiesiog kalbėti apie tai, kad nebūtų toksai labai griežtas reguliavimas e, čia taikomas. Mm, tai padėtų tiesiog gamtiniam dujom rasti e, vietą rinkoje. of category M1 that are fitted with that. Parų perjungimo e, visi indikatoriai e, yra kita problema, kol kas nėra jokių teisinių reikalavimų, e, kad būtų tiesiog įvestas degalų naudojimas tam tikras matuoklis transporto priemonėse. Tai turėtų ir šito šito trūksta galutinėme komisijos pasiūlymą ir norėčiau, kad mes vėl įtrauktume šitos dalykus į naująjį komisijos dokumentą. Ir galiausiai norėčiau dar kartą pabrėžti, kad komisijos noras priimti apie dešimt deleguotų aktų uh, Bet taip darydama, tai tiesiog sumažina tą praktinį, praktinę e, dokumento vertę. O aš tiesiog norėčiau, kad būtų aiškiai laikomasi e, mūsų e, tikrų senusios procedūros. Ir manau, kad mane parems taip pat ir mūsų šešėlinis pranešėjas. Ačiū. Ačiū, poniai Dali. Norėčiau paprašyti gerbiamų komiteto noriu kalbėti lėčiau, kadangi e, išversti tikrai nelengva. Aldės e, poziciją pristatys ponas. Uh, slowly. Um, our... Panas Gerbrandė, ačiū pirmininkė. Dėja, mūsų šešėlinis pranešėjas Nilsas Torvasas negalėjo dalyvauti posėdė, todėl paprašė uh, E, manęs kalbėti jo vardu. Ir e, turiu porą pastebėjimų dėl šito pranešimo. Pirmiausia, pagrindinis tiklas yra NOX išmetalai ir tikslas tikrai geras. Uh, Ypač e, jeigu pažvelgtumėm į praeitos savaitės PSO e, ataskaitą, kur yra e, akcentuojama tai, kiek daug oro tarša kainuoja visuomenė, yra apskaičiuota remiantis įvairiais duomenimis, kad na, bendra kaina oro teršalų yra 1,5 trilijono eurų, tai yra apie 10 procentų BVP. Taigi, atsižvelgiant į tai, mane nustebino aiškinamoji dalis rašyta pranešėjo, kad iš principo yra sveikinam priemonės oro kokybei gerinti. Na, manyčiau, kad klausimas labai, labai svarbus. Ir e, žinoma, galvojant apie nacionalinių teršalų e, ribų reikalavimus. Ir, E, tai e, taip pat kalbant apie oro kokybę, tai svarbus elementas yra. Taip pat mane e, nustebino pranešėjo mintis išdėstytos aiškinamojoje dalyje dėl dėl, dėl pramonės, nes pramonės atstovai kartojasi, šaukėsi pagalbos, kalbant apie reikalavimus mažinti taršalų išmetimą, kad neįmanoma jam pasiekti ateityje ir kas kartą mes pamatom, kad jie e, daugiau negu sugeba e, pasiekti šitų tikslų. Pavyzdžiui, CO2 sumažėjimas jau 14-aisiais jie užtikrino mažesnį teršalų išmetimą negu numatyta 215 metų tiksluose. Tad iš tiesų automobilių gamintojai, ir aš tai sveikinu, tikrai gali pasiekti e, didesnių tikslų. Kalbant apie šį pranešimą, aš manyčiau labai svarbu pasiekti pusiausvėros. E, Ta noriu pasakyti ir mūsų šešėlinis pranešėjas ponas Torvalsas. Alde frakcijos vardu keis, e, teiksime kelis pakeitimus pranešimui ir, aišku, e, esame pasirengę toliau dirbti labai konstruktyviai. Dėkui. Labai ačiū. E, toliau žaliųjų frakcijos šešėlinės pranešė. Ačiū, pirmininkė. Anksčiau kalbėjusi, kalbėjo apie tai, kokį didžiulį poveikį tai daro žmonių sveikatai, turiu galvoje oro taršą. Buvo e, minėtas nesenai atliktas PSO e, tyrimas, e, kur yra įvardyta tiek, kiek kainuoja oro tarša, tai daugiau negu 1,6 trilijono dolerių per metus. Ir tai lemia 600 tūkstančių per ankstyvų mirčių ir tūkstančiai žmonių susirga nuo uh, E, transporto priemonių keliamos taršos. Ir e, kai kas turbūt yra e, painioja pasangas su, sumažinti CO2 išmetalus, tai aišku labai svarbu yra ir tai, kad dujos yra kenksmingos žmonių kvėpavimo sistemai ir tas e, duja daugiausiai išmeta transporto sektorius. Tai iš tiesų tų teršalų mažymas prie šaltinio yra labai svarbu dalykas ir aišku, Euro 5 ir Euro 6 standartų keitimas yra svarbi galimybė na, tai padaryti. Reikia susitelkti į realius rezultatus, o ne į bandymų rezultatus. Na, e, komisija iš tiesų ne, ne, nesiūlo jokių priemonių sumažinti e, išmetalus, e, tiesiog numatytos lankstumo priemonės gamintams valstybėse narėse. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, siūlomos išimtis gamtiniu, gamtiniam dujom varo, varomom transporto priemonėm ir siūlomi deleguoti aktai. Pasiūlyme numatyta lengvatinė tvarka e, gamtiniam dujom varomiems, e, varomoms transporto priemonėms, e, panaikinant amoniako. Taip pat siūlomas CO2 ekvivalentas metanui. Uh, Metanas nedaro e, žalo žmonių sveikatai, tačiau jo poveikis 25 kartus e, didesnis negu e, CO2 klimato kaitos požiūrio. kad vis dėlto metano dujos nutekos ir nuteka ir vis dėlto šitos dujos sukelia šiltnamio efektą. Todėl siūlome laikytis technologijų požiūrių požiūrių, neutralaus požiūrio. E, komisija siūlo kelis deleguotusius aktus, tačiau nėra jokio poveikio e, vertinimo, kalbant informaciją. Tai tiesiog nepakankama ir tai mums nesuteikia pakankamai žinių, kad mes galėtumėm e, suteikti tokius įgaliojimus komisijai pasiūlymai siekiama labai mažų tikslų. Tad e, manyčiau, kaip pagrindinės komitetas mes turėtume pagalvoti apie tai, kad reikėtų atmesti pasiūlymą. Vis, vis dėlto pranešėjo pranešimo e, projektas iš tiesų nepatobulina komisijos e, pasiūlymo, nesiūlo kažkokių tai priemonių žalingų išmetalų mažinimui. Mes e, siūlome pakeitimus dėl rodiklių ir dėl, dėl, dėl kūro, e, dėl degalų suvartojimo kai kurių kategorijų transporto priemonėms. Iš tiesų galima pateikti pasiūlymų, kurie skatintų e, vairuotojus mažinti išmetalų kiekę, nors iš tiesų degalų sunaudojimo indikatoriai teigiamai įvertinti komisijos poveikio vertinimo, to galtinio pasiūlyme to nesirado reikėtų papildomų pakeitimų. Reikėtų nu, numatyti kur kas ambicingesnės procedūras, galvojant apie vairavimą realiom sąlygom. Ačiū. Toliau FDD frakcijos vardu Lenora Evi. Dėkuoju pirmininką, dėkuoju pranešėjai už pasiūlymus. Mes kalbant e, apie metano e, panaudojimą ir, ir pasiūlymą, tai e, galime pritarti, nes metanas turi mažiausiai anglijas tarp iškastinių, iškastinių kūro rušių. Reikėtų taip pat galbūt kvestionuoti principą, kad e, turėtume e, metano emisijas reglamentuoti, todėl kad 20 e, metų laikotarpį skaičiuojant metano CO2 išmetalai yra daug mažesni. Mes taip pat pritarėme deleguotų aktų ribų tikslesniam e, nustatymui. Mes manome, kad e, deleguoti teisės aktai keis e, gana esminius keičiamą reglamentą aspektus ir reikia į tai atsižvelgti. Reikėtų taip pat, kad komisija apibrėžtų e, emisijų ribas e, įprastinė teisėkuros e, procedūra. Reikėtų tai daryti nedeleguotų aktų procedūrą taikant. From the members of the committee, till now I see only one uh, request, Ms. Mace. Ačiū. Matau tik tai vieną komiteto narę prašantį žodžio. Tai pane Meisner, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Labai techninis klausimas, bet vis dėlto norėčiau išsakyti porą pastabų, nes daug kas jau aptarė. Iš tiesų oro kokybė, kokybė prastina transporto priemonės, turime į tai pasigilinti ir gerai, kad laikomės panašaus požiūrio kaip ir laivybos sektoriuje. Mes žinome, kad NOX išmetalai labai pavojingi žmonių sveikatai. E, e, na, galbūt metanas ir nėra žalingas žmonių sveikatai kaip po toks, bet vis dėlto e, klimato kaitos požiūrio tai labai svarbu yra metana išmeta gamtiniam dujom varomas transporto priemonės, bet jų yra labai nedaug, o mes norime jų dalį didinti. Uh, kalbant apie alternatyvius e, e, degalus, tai e, infrastruktūra būtų labai svarbi, galvojant ypač apie, apie sunkvežimius, sunkesias transporto priemonės. Tačiau tas sektorius yra toks, toks mažas, galvojant apie metaną, kad galbūt nevertėtų to daryti dabar. Toliau, ekologiškas vairavimas. Žinoma, pasiūlymas e, yra e, labai pas, pasvertas ir iš tiesų e, reikia ekologiško vairavimo pamokų vis, visose vairavimo mokyklose, kad vairuotojai žinotų, kaip vairuoti protingai, nekenkiant aplinkai. Ačiū. Daugiau niekas žodžio neprašo. Tuomet žodis komisijai. Ponas Svetnėlė galbūt galėtų su mumis pasidalinti jas komisijos poziciją. Ačiū. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponės ir ponai, ačiū už uh, galimybę dalyvauti uh, pristatant uh, pranešimo projektą. Ačiū pranešėjui. Komisijos nuomonė, pritarėme komisijos siekiui E, susitelkti į tuos teisės aktus, kurie sukuria nepagrastą naštą e, gamintojams ir kur nepakanka aplinkosauginės apsaugos. Norėčiau trumpai pakomentuoti e, kai kurios pakeitimus siūlomus pranešimo projektą. Komisija e, sveikina pranešėjo siūlymus tinti e, reikalavimus transporto priemonių sertifikavimui ir tokios priemonės nesumažins aplinkosauginės apsaugos ir tai galėtų pamažinti, sumažinti naštą gamintojams. Na, kalbant apie delegavimo įgaliojimus, komisija mano, kad pradinis pasiūlymas yra geresnis. Vis dėlto komisija supranta, ko siekia pranešės, kai norima sumažinti laikotarpį, suteikti papildomą na, išimti remiantis komisijos pasiūlymais Toliau metodologijos e, panaikinimas siekiant e, apskaičiuoti e, metano CO2 ekvivalentą. Tai problematiškiausias rytis komisijai. Komisija atsižvelgia į šitą pakeitimo siūlymą, bet nemano, kad pasiūlymas yra pakankamas. Reikia atsižvelgti į metano poveikį ir kartu reikia užkirsti kelią pertekliniams e, metano išmetimams, e, kai viršėjamas e, bendras enkvivalentas. Toliau buvo kalbėta apie varų pervengimo ir degalų sunaudojimo indikatorius. Tai yra svarbu, e, svarbiau e, galvojant apie degalus naudojimo mažinimą, negu kad apie emisijų mažinimą. Todėl būtų geriau, kad tokie reikalavimai e, atsirastų teisės aktuose skirtose CO2 emisijoms, o ne šiame teisės akte. Dėkui. Thank you very much, Mr. Petinelli. Ačiū ponui Petineliui. Vėl norėčiau sutikti žodį ponui Lincui. Aš e, nenoriu dabar e, komentuoti turinio, pranešėjas turi komentuoti turinio. Aš e, esu tikras, kad ponas Des patenkintas jūsų pakeitimų turiniu dėl metano, dėl reaguotų teisės aktų jų yra iš tikrųjų per daug. Turime taip pat e, diskutuoti apie automobilių e, tipus ir svorį. Pranešėjas su jumis galbūt e, aptar šitos aspektus po to, kai pateiksite pakeitimus ir galbūt įmanoma pasiekti kompromisą about the timetable of the file, the deadline. Ačiū panui Linsui. Toliau terminai. Gegužės 19 vidudienis, tai terminas e, pakeitimams teikti. Pakeitimai, jeigu tokių bus, bus svarstomi birželio 25-ąją. Envi komitete pranešimas bus e, tvirtinamas Liepos 15. Plenarinėje sesijoje numatyta balsuoti 15 spalį, tai, tai yra šių metų spalį. Na, o dabar einame toliau. Kitas klausimas. Tvarus miesto judumas. Klausimas glaudžiai susijęs su ankstesniu Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį pranešėjai, ponai Eleonorai Evi. Prezidentė. Dėkuoju, pana pirmininkė. Per ateinančius 40 metų 2,5 milijardo žmonių gyvens miestuose. 90 procentų e, gyventojų gyvens kylančių kylančios ekonomikos valstybėse, besivystančiose valstybėse. Todėl tvarumo požiūriui e, socialinio, ekonominio, aplinkosauginio tvarumo požiūriu, urbanizacijos judumo požiūriu iškils daug e, iššūkių. Europoje pusė gyventojų gyvena miestuose ir e, socioekonominiai, demografiniai aspektai, visuomenės senėjimas, migracija, daro didelį poveikį ir turime atsižvelgti į tai, rengdami įvairius požiūrius ir įvairius scenarijus. Labai daug mūsų e, gyventojų patiria um, blogesnę oro kokybę dėl taršalų, tokią, kuri viršyje ribas. 96 procentai transporto Europoje priklauso nuo naftos ir iškastinio kūro. Situacija yra paradoksalės, todėl kad 45 procentai gyventojų e, juda maršrutais, kurie neviršė 5 km per dieną ir didelė jų dalis neviršia 20 km. Todėl e, miestai turi reaguoti į tai, e, spręsdami tvarumo problemas. Kamščių problema taip pat turi įvairialypį poveikį tiek, aplink, tiek e, aplinkosauginį, tiek ir kitokį. Mes kalbėjome apie taršą, nagrinėdami E, kitus darbo tokias punktus šiandien. 23 e, procentus taršos sudaro transportas e, miestuose. Taip pat reikia pabrėžti triukšmo taršos svarbą. Paskutiniai tyrimai rodo, jog 90 procentų triukšmo taršos problemų kyla dėl kelių transporto miestuose. Europoje jau buvo į tai reaguota, yra baltoji knyga šito klausimo, Europos parlamentas yra priėmęs ne vieną rezoliuciją šito klausimu, Europos Sąjunga priėmė e, miestų judumo paketą. Aišku, tai yra Europos Sąjungos kompetencijos klausimas, nepaisant to, kad strategijų gyvendinimas e, turi būti užtikrinamas pačių valstybių narių. E, ir regioninių ir vietinės valdžios institucijų. Dabar privatus automobilis yra labiausiai naudojama transporto priemonė. 50 procentų vidurkis Europoje, Italijoje yra beveik 70 procentų. 12 procentų tik tai vartoja dviratį mūsų e, piliečių Europoje viešoji transportą taip pat vartoja dar pakankamai, nepakankamai didelė dalis. Reikia pabrėžti nuotolinio darbo svarbą šiame kontekste, todėl kad e, fizinis judėjimas mūsų miestuose kelia problemų ir uh, nuotolinis darbas bei e, kitos modernios e, technologijos galėtų padėti spręsti tas problemas. Labai svarbu taip pat įgyvendinti infrastruktūras reikalingas elektriniams automobiliams. Vienas iš konkrečių pavyzdžių galėtų būti reikėtų čia konkrečių pavyzdžių, todėl kad jie visuomet turi teigiamą poveikį, pavyzdžiui, e, galėtume žengti konkrečius žingsnius įgyvendami elektrinio automobilių infrastruktūrą miestuose. Ir tuo būdu galėtume atsisakyti automobilių, kurie yra varomi iš kastinių kurų. Be jokios abejonės e, būtina skatinti intermodalinį transportą, elektrinius automobilius e, e, naudoti ir viešajame transporte, taip pat skatinti dalymasi automobilių, automobiliais. Turime taip pat skatinti dviračių e, vartojimą. Bet dėl viso to turime keisti mūsų požiūrį į judumą kaip po tokį ir per kelių eismo taisyklės turime geriau apsaugoti pačius pažeidžiamiausius mūsų piliečius ir skatinti aktyvų judumą. Labai e, svarbus aspektas yra konkursų organizavimas transporto paslaugoms ir logistinėms paslaugoms. Tvarumas čia turi būti labai svarbus kriterijus. Labai e, svarbu, kad e, būtų atsižvelgiama į socialinius ir aplankisauginius e, aspektus, ieškant e, sprendimų šioje srityje. Tai yra pagrindiniai aspektai, kuriuos e, pabrėžiame nuomonėje. Noriu taip pat pabrėžti, jog e, judumo kultūros radikalūs pokyčiai reikalauja gyvenimo stiliaus keitimo, įpročių keitimo. Ir piliečių požiūris į tai yra esminis dalykas, kiekvienas iš mūsų turi siekti tų pokyčių, radikalių pokyčių. Todėl e, piliečiai turi būti motivuoti ir turi žiūrėti į tokius pokyčius kaip į teigiamus e, pokyčius. Čia yra du svertai. Tai yra supratimas dabartinės padėties, supratimas, jog tokia padėtis nebegali tęstis, yra taip pat ekonominis e, svertas nes e, viešojo patogaus ir nemokamo transporto naudojimas galėtų būti labai svarbus, svarbi paskata. Turime taip pat e, nepamiršti ir dalyvaujamojo e, transporto sektoriaus valdymo, neturime nepamiršti, jog mūsų miestų gyventojai, piliečiai čia yra labai svarbus dalyviai ir jie turi dalyvauti e, judumo iniciatyvose mūsų miestuose. Turime taip pat e, atlyginti, pre, premijuoti e, pozityvę veiklą šiame kontekste. Džiaugiuosi, kad nacionalinės uh, politikos, e, kurios yra palankios e, tvariam e, judumui mieste, gali būti remiamas iš ES fondų. Reikia tik tai pateikti konkrečius projektus. Tad struktūriniai fondai ar sanglaudos fondai gali būti naudojami šitiems tikslams ir tai gali prisidėti prie tvaraus judumo projektų. Dabar norėčiau išklausyti kolegų komentarus, esu tikra, kad e, galėsime kartu pasiekti gerų rezultatų. Dėkuoju. Thank you very much, Ms. Evy. And... Labai ačiū. Taip, dabar, o, ponė Diana, šešėlinė pranešėjai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju pranešėjai už tokį išsamų e, nuomonės pristatymą. Aš pritariu jūsų tokiam visą apimančiam požiūriui. Mes manome, kad pranešime e, nuomonėje yra labai daug pozityvių aspektų ir e, kaip e, Envi komitetas e, turėtume palankiai pasisakyti apie e, tuos aspektus, e, kuriuose kalbama apie aplinkosaugą, nes labai daug didelį dalis gyventojų Europoje gyvena miestuose. Ir e, aišku, čia kalba sukasi apie įvairius veiklos e, pobūdžius, kurio, kur, kurie turi įtakos socialiniam, ekonominiam gyvenimui taip pat ir apie transportą, kuris daro įtaką labai įvairiems e, sektoriams. Dabar keletą žodžių apie aplinkosaugos e, aspektus. Transporto sektorius e, suvartoja trečdalį visos pagrindinos energijos ir penktadalį ir yra atsakingas už penktadalį šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetalų. E, transportai, ir tai jau buvo pasakyta, teršia orą, e, mikrodalelės yra taip pat e, triukšmo tarša generuojama transporto. Transportas ne tik tai teršia, bet vis dar per daug žmonių bevelyje naudotis privačiomis mašinomis, privačiais automobiliais, o ne viešuoju transportu. Uh, ir dėl to kyla miestuose problemų, todėl kad automobiliai užima daug vietos, kuri galėtų būti panaudojama kitaip. Mūsų miestų atitinkamos infrastruktūros yra būtinos ir dabar netgi yra vartojamas terminas teritorijos vartojimas, pažodžiu verčiant. ploto vartojimas. Mes e, pritarėme daugeliu aspektų, tačiau pateiksime savo pakeitimų, turime siekti, jog miestuose būtų skatinama daugiau vaikščioti, daugiau e, vartoti dviračių, važinėti dviračiais, daugiau dirbti nuotoliniu būdu ir taip toliau. Yra daug e, įvairių iniciatyvų, kurios galėtų būti įgyvendintos ir taip pat geroji tvaraus judumo e, praktika turi būti įgyvendinama ir tapti mūsų miesto politikos e, e, dalimi. Dabar Dėkuoju. Aš EPP šešėlinio pranešėjo vardu turiu pasisakyti. Aš išklausiau pranešėjos komentarų. Manau, kad jos pasisakymas ir komentarai buvo labai detalūs ir turiningi. Kalbant apie tvarų judumą mieste, aš e, jau senai manau, kad e, ši problema mane liečia asmeniškai ir ta, ta problema kyla nuolat. Transportas dėliuose miestuose e, yra taršos šaltinis, ir e, miestų centruose e, būstai kainuoja vis brangiau, todėl žmonės gyvena vis toliau nuo miestų centrų ir dėl to e, turi važiuoti paskui į, į darbą ir kyla dėl to transporto problemų. Yra kamščio, tad jeigu galvojame apie ilgalaikį tvarumą, reikia daug labiau plėtoti e, viešąjį transportą, švarų transportą, veiksmingą e, E, užtikrintą saugų transportą, nes e, iškyla kartais ir saugumo problemų viešajame, ir viešajame transporte be kito, reikia tai atsižvelgti, mes esame komitetas, kuriam rūpi ir aplinkosauginiai aspektai, oro kokybė e, ir, ir tarša, bet taip pat ir sveikatos problemos. Aš girdėjau pasiūlymą dėl gerosios e, praktikos, tai būtų labai teigiami dalykai, galvojant apie visuomenį sveikatą. Aš manau, kad galime visiškai paremti pranešėjos e, pasiūlymus, pritarti jos atliekamai analizai. Dėl e, infrastruktūrų plėtojimo ir paramos joms, tai yra svarbus dalykas, bent jau mano valstybėje miestai, miesto aglomeracija susiduria su vis daugiau problemų, todėl kad e, jų veikla juose tampa vis platesnė. Ir Europa jau senai reglamentuoja šitos dalykus, netgi mano e, mieste, pavyzdžiui, tramvajaus e, plėtojimo projektai buvo finansuoti iš Europos fondų. Aš manau, kad dabar turime galvoti apie naują laikotarpį, apie naujus žingsnius tvaraus miestų judumo srityje. Aš manau, kad turime toliau nagrinėti pasiūlymus ir manau, kad turime palaikyti e, didžiąją daugumą tų e, pasiūlymų. Jeigu yra dar kai kurių aspektų, kurias turime pakoreguoti, tai, e, tai padarysime. Tai tokia būtų EPP nuomonė. Dėkuoju. Alde vardu ponė Meisner. Ačiū, pirmininkė, labai ačiū pranešėjai taip pat. Miestų judumas. Tai a, tema, o, kurioje turbūt didelį vaidmenį vaidina transporto komitetas. Tai taikoma ypač miesto judumui ir mes visada turime galvoje aplinkosauginius dalykus. Miesto mm, judumas kaimo vietovėse galbūt ten kyla kitos problemos, transporto valdymas, nežinau, ką jūs iš tikrųjų turite galvoje, kalbėdami apie nuostolinį darbą. Na, e, daug kas transporto srityje yra skaitmeninama, Čia galima tiesiog e, kalbėti ir apie tai, apie tą transporto pralaidumą. Kitas klausimas yra e, elektra varomų transporto priemonių e, dinimas. Taip, bet iš kur gausime elektros? Tiesiog kaip generuosime elektrą. Taip, variantas labai geras todėl kad čia jau nekalbame apie jokius taršalus, apie jokius išmetalus. Čia mes kalbame ne tik apie automobilius, bet taip pat ir apie elektravaromus dviračius. Taip, man atrodo, ateityje tikrai bus naudojama daugiau elektroninių dviračių, na, tai bus tiesiog ir sveikatai naudinga, ir gamtai taip pat. Daugelį miestų matome gerų pavyzdžių, kada yra nemokamo įkrovimo stotelių, tiesiog gerai organizuojamas darbas. Taigi dažnai prie elektrą aprūpiname ne tik tai pastatai, bet yra įrengiamas specialios vietos pakrauti elektrą varomams dviračiams arba transporto priemonėms. Uh, Ir e, manau, e, kad reikėtų keistis tokiamis gerosiomis praktikomis, mokytis vieniem iš kitų. Na, aš, aš, kalbant apie švaraus transporto infrastruktūrą, reikia galvoti, kaip tą visą įgyvendinti ateinančiais metais. Uh, Taip pat e, svarbu tai, ką paminėjo e, pranešėja, tai dalymasi automobiliu, tai labai sveikintina. Na, šiek tiek skeptiškai nusiteikusi, ka, kada kalbam apie tai, kad prioritetą suteikti dviračiam, ne automobiliam. Na, bet kada kalbame apie tai, koks iš tikrųjų transportas važinėja miestuose, jeigu norime skatinti dviračių naudojimą, tai reikia tiesiog visą infrastruktūrą dviračiam gerinti. Tai reikėtų tiesiog pasižiūrėti, kokie, kokie yra ekonominiai reikalavimai miestuose ir iš tikrųjų, koks poreikis, kokių transporto priemonių. Galbūt ne visiškai tiesiogiai susijęs su aplinkos sauga, tačiau vienas klausimas labai gera bilietų sistema. Yra miestai, kurie puikiai yra susitvarkę tai, pavyzdžiui, Hamburgė, Vokietijoje. Jums visiškai nereikalingas automobilis, todėl kad viešasis transportas toks geras, visas infrastruktūra taip puikiai sutvarkyta, kad su vienu bilistu galite važiuoti ten, kur jums reikia. Jūs netgi nenorite uh, švaryti savo automobilio, todėl kad žymiai patogiau naudotis viešuoju transportu. Vėlgi noriu pasikartoti, kad reikėtų keistis gerąją praktiką mokytis vieniemisam iš kitų. Na, pavyzdžiui, na, galima prisiminti tokias transporto priemonės kaip funikulėrį, kurį dabar galite tiesiog pamatyti gal parodose. Bet man atrodo, kada kalbame apie tai, kad yra čia prioritetas, na, ne visiškai tuo esu įsitikinusi. Bet tai tema, kur galime padiskutuoti ir sakyti savo nuomonę taip, žaliųjų atstovėtinė teila. Ačiū. Tai tiesiog na, sveikinu visas tas pastangas sutvarkyti transportą, bet tai būtent tai, ko mums reikia. Na, aš sveikinu šį projektą ir tai, ką pranešėjai padarė. Manau, kad reikėtų labiau akcentuoti uh, transporto ir sveikatos klausimą, nes uh, transportas veikia žmonių sveikatą ir aplinką, kurį žmonės gyvena. Na, čia mes susidurėme su kvepavimo e, problemomis ir su triukšmo problema. Pavyzdžiui, aviacijos ar kelių transporto keliamo triukšmų. E, Šveicarijoje atlikti tyrimai parodė, kad 60 decibelų e, triukšmas o, iš tikrųjų kenkia žmonių sveikatai. 30 procentų o, žmonių, o, daugiau žmonių miršta nuo šito didelio triukšmo jų aplinkoje. Na, įsivaizduoti Heathrow oro uosto keliamą triukšmą. Gerokai viršyje visas ribas vaikai, kurie auga tokioje triukšmo aplinkoje, dažnai kenčia nuo dėmesio, atminties sutrikimo, nesugeba spręsti problemų ir, ir e, tiesiog tai kenkia jų ir skaitimo įgūdžiams. Mes visi žinome, kad kelių transportas e, labiausiai teršia orą ir būtent pusę milijono mirčių Europoje būtent e, vyksta dėl oro taršos. Čia reikia pakalbėti ir apie poveikį ekonomikai. Jisai nebuvo pakankamai dėmesys kreiptas. Mes pabrėžiame tą ryšį tarp sveikatos ir poveikio ekonomikai. Nes būtent didesni miestai, miestai yra būtent ta vieta, kur mes galime siekti pažangos naudojant, tvariai naudojant savo išteklius. Ir tai, kaip mes gyvename savo aplinkoje pasaulio sveikatos organizacija, yra paskaičiavusi, kiek kainuoja spręsti sveikatos problemas, daugiau kaip 1,6 trilijonų per metus. Tai maždaug viena dešimtoji visos Europos Sąjungos BVP. Aš esu įsitikinęs, kad mums reikia konkrečiau spręsti apie tai, iš tikrųjų, kokia oro tarša kelia kokias sveikatos problemas. Čia kalbame apie kietasias dalelės, e, kurios išmetamos e, iš dizelių varomų mašinų. Na, miestai, vyriausybės stengiasi spręsti problemą ir stengiasi kontroliuoti e, padėtį. Uh, mažinti dizelių varomų transporto priemonių miestuose skaičių. Na, tvarus miestų judumas taip pat susijęs su teisingu planavimu miestuose. Ir būtent reikia visada prisiminti, kokias problemas kelia oro tarša ir triukšmas. Na, šitas ryšys tarp miestų mobilumo, tarp transporto ir įvairių dalykų susijusių su aplinkosauginiais klausimais negali būti pamirštas. Čia reikia paminėti ir klimato kaitą. Transportas yra vienintelė, vienintelė sritis, kur tiesiog didžiausias poveikis dėl šiltame efekto yra jaučiamas na, stebint visą laiką technologinę pažangą, mes matome, kad niekaip negalime suvaldyti tos padėties, kurią patys sukūrėme transporto srityje. Na, taip, džiaugsiuosi galėdamas prisidėti, nes problemas labai ačiū, sutiktą žodį. Labai ačiū. Ir po metu, kai susipažinome su šešėlinio e, pranešėjo nuomonė, perėsime prie atskirų komiteto narių nuomonių. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Girdėjau daug gerų ketinimų išsakytų iš jūsų, taip pat perskaičiau komisijos komunikatą, tačiau norėčiau, kad pakalbėtume apie vieną man e, nuomonės minį aspektą. Tai yra tvaraus transporto E, kūrimas, kokio e, modelio, e, so, socialiai techninio modelio čia reikėtų. Komisija pabrėžia papildomą modernizavimo būtinybę ir siūlo vis labiau inovuojančius sprendimus, tačiau man atrodo, kad tai gali kelti tam tikros rizikos, todėl kad tuo siekiama sukurti labai integruotą ir labiau tarpusavyje susijusią transporto sistemą. E, ES ir valstybės narės turės e, renkti vis daugiau standartų įgyvendindami visą tai ir bus einama labai gerai kontroliuojamos, per daug kontroliuojamos technokratijos link. Mes turėtume labiau pabrėžti pokyčius vietinių lygmenių, pragmatinius pokyčius ir nesiekti gigantiškumo ir pernelyg didelio reglamentavimo, nes manau, kad bus geriau, kai jo nebus per daug. Visiems bus naudingiau. Nematau jokių kitų kolegų norinčių pasisakyti. Tuomet e, paprašyčiau pono Lindberg iš komisijos e, pateikti komisijos e, poziciją to klausimo. Chairman. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, ačiū pranešėjui ir bendra pranešėjui. Komisija sutarė, kad miestai labai svarbus Europos Sąjungai. 70 procentų gyventojų gyvena miestuose ir didžioji e, dalis BVP ten sukuriama, nes e, norėdami iš tiesų konkuruoti pasauliniu lygmeniu turime užtikrinti miesto augimą ir miestai turi spręsti iššūkius susijusius su didėjančiu judu, judumo miestuose. Reikia spręsti visi vairesnius poreikius žmonėms judėti, prekiams judėti ir vis dėlto tai turėtų plėtotis tvaresniu būdu, siekiant užtikrinti oro kokybė, CO2 mažymą ir taip toliau. E, reikia koordinuotai, subalansuotai spręsti visus poreikius visais e, lygmenim ir ES nacionaliniu ir vietos lygmeniu reikia susitelkti į e, tvarų miestų judumo planavimą. Tai džiugu, kad aplinkosaugos komitetas eina tą pačią linkmę kaip ir komisija savo veiksmais. Dėkui. Ačiū ponui Lindbergui. Terminai numatyti tokie. Pakeitimams teikti terminas yra gegužės 18-12 valanda, tai yra vidudienis. Envi komitete balsavimas birželio 16-17. Balsavimas transporto komitete, tai pagrindinis komitetas, yra numatytas Liepos 13-14. Balsavimas e, plenarinėje sesijoje yra numatytas e, spalio mėnesį. Atsiprašau, sako pirmininkas, e, suklydau, bet tikrai netyčia. Norėčiau dar kartą suteikti e, žodį pranešėjai, poniai Envi. Uh, uh, uh, the... Ačiū pirmininkė, ačiū visiems kolegom už pastabas. Labai sunku buvo E, sutilpti į 1500 žodžių numatyto nuomonį, nes e, iš tiesų minčių yra labai daug naudingo ir e, laukiu tolesnio bendro darbo su kolegomis. Dėkui. Ačiū. Norėčiau palinkėti sėkmingo bendradarbiavimo su šešėliniais pranešiais kolegos. Tai e, buvo paskutinis e, šio posėdžio klausimas. Ačiū už dalyvavimą, bendradarbiavimą, geros dienos.